Pirmas punktas darbo tvarkėjams jau buvo išdalinta. Taigi, tvirtiname darbo tvarkę antrajame punkte, pirmininkės pranešimai. Norėčiau čia pasakyti, kad mūsų posėdis, kaip visada, yra transliuojamas internetu. Taigi, kai pasisakote, nepamirškite šypsotis. Antras pranešimas savo dokumentų rinkiniuose rasite komunikatą, kuris parengtas sekretoriato dėl apsikeitimo po, e, nuomonėmis su socialiniais partneriais ir nevyriausybinėmis organizacijomis e, dėl socialinio fondo ir mes antrąją dalį nagrinėsime šio posėdžio metu. Trečias klausimas. Čia yra reglamento dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamento, nustatančio reglamento įgyvenimo tvarką, dalinis keitimas. Tai yra labai svarbus tekstas ir čia mes nagrinėsime pakeitimus. Jų yra 24. Tie pakeitimai buvo pateikti. Pono Kabrnoch pranešimui. Jis pats taip pat pateikė maždaug dešimt pakeitimų. Pone pranešėjau, žodis jums, aš supratau, kad visi šešėliniai pranešėjai dar nėra susirinkę, tikiuosi, kad politiniai bendradarbiai padarys viską, kad jie ateitų ir kad galėtų pasisakyti. Taigi, ponas Kabrnoch, žodis jums. Ehm. Ačiū, ponė pirmininkė. noriu priminti visiems, kad prieš balsavimą rytoj turime aptarti 24 pakeitimus. Gavau informacijos, kad 4 ar 5 iš jų atsiimti. Taigi, aš pasiūlysiu balsuos, balsuoti tik prieš du pakeitimus. Tai visiems kitiems pakeitimams aš pritarčiau. Pono mano pakeitimai yra kalbiniai pakeitimai, todėl aš prašau jo pasvarstyti galimybę atsimti tuos pakeitimus. Ir su ramia sąžinė pritarčiau visiems kitiems. Ačiū už pagalbą. Uh, Madame Isaia. Thank you, Madam Chair. Ačiū, ponia pirmininkė. Pranešėjas labai atidžiai seka tarybos poziciją ir kaip EPP šešėlinė pranešė, aš neturiu nieko prieš pasakyti, išskyrus 27 pakeitimą. Nežinau, ar jis atsimtas ar ne, bet čia mūsų frakcija yra pasižymėjusi minusą šitas atsimtas, tuomet prie visų kitų likusių yra pliusas. Pone Ovir. Tänan, proua president. Mina olen ALDE fraktsiooni kõneesi-. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš esu Aldė Šešelinė pranešėja ir pirmiausia, aš noriu padėkoti pranešėjai už greitą tikslų darbą kurio jis mus visus įkvėpia padaryti, ką reikia. Vakar aptarėme šiuos visus pakeitimus mūsų frakcijoje ir mūsų frakcija pritarė tam, ką sakė Milanas. Išskyrus keletą pakeitimų, kuriems nepritarsime, visi kiti atitinka tai, kas yra aptarta taryboje. Na, nu, kai dėl kalbinių pakeitimų, tai nėra prasmės dėl to ginčytis. Kai kam patinka mėlyna spalva, kai kam raudona, bet, bet kuriuo atveju abi spalvos yra gražios. Rytoj mes balsuojant pritarsime šio reglamento pakeitimams. Ponas Tomas Manas. Ant. Ja, lieber Milan, wir haben ja sonst immer Deckungs... Dėkoju, ponė pirmininkė, brangus Milanai. Atrodo, paprastai mums visada pavyksta rasti bendrą kalbą. Tu pasakėjai, kad būtų geriausia, kad atsiimčiau savo tuos pakeitimus. Dabar norėčiau dėl 29 pakeitimo pasisakyti. Tu manei, kad tai yra tik lingvistinis pakeitimas, kažkokia tai neaiški formuluotė. Taigi aš manyčiau, kad tai labai panašu į tai, kas eina anksčiau. Ir jeigu dabar pasižiūrėsi į mano 17 pakeitimą ir palyginsi jį su 18, kurį pateikė ponė Steinruk, tai tada pamatysi, kad tai yra daugiau ar mažiau vienas ir tas pats. Jeigu tu pasakysi, kad labiau linktum prie 18, o maniškis irgi nelabai toli nuo to nutolsta, tai aš tada būčiau pasirengęs jį atsiimti e, Juto Steinruk naudai Nežinau, ką galvoji apie 18 pakeitimą. Man atrodo, kad jisai yra visai neblogas ir mano pakeitimas jisai labai e, panašus. E, gal galėtum pasakyti, patinka tau jis ar ne, jeigu pasakytum dar daugiau būtų dar geriau, nes mūsų šiaip jau mintis labai daug kur sutampa, gal ir netoms pačioms frakcijoms su, su, priklausome, tačiau kai dėl darbuotojų teisų, tai kalbame vieną ir tą pačią kalbą. Sí, gracias, señora prezidenta. <clears throat> Ačiū, ponė pirmininkė. Jau ne vieną kartą apie tai kalbėjome, sako panas Serkas. Ponas Kabnoch jau apie tai žino ir socialistų frakcijoje mes labai patenkinti jo atliktų darbų, nes mūsų pagrindinis susirūpinimas, buvo, kuris buvo išreikštas mūsų parlamentarų pakeitimuose, čia yra atspindėtas. Ir dabar kai kurie pakeitimai atkrinta, sakykime, Steinhuk 18 pakeitimas, dar kiti tokie patys pakeitimai. Taigi mes labai patenkinti, kad išspręstos dvi labai svarbios problemos. Pirma, e, aeronautikos pramonės darbuotojams kylanti grėsmė, e, dabar jau jis sumažinta, nes anksčiau buvę standartai buvo visiškai neaiškus ir dabar jau atrodo, kad problemų uh, E, didesnių nekyla, e, didesnis teisinis saugumas ir dabar šitie darbuotojai nebe tai bus kriaužiami savo įmonių, gali pasirinkti jiems labiausiai apsimokančią e, socialinio draudimo sistemą, tačiau manau, kad ir nepriklausomiems tarptautiniams darbuotojams taip pat reikėtų rasti kažkokią tai sistemą. Manau, kad šiaip ar taip galima su komisija bei taryba rasti susitarimą, nes labai svarbu, kad tas teisės aktas būtų priimtas pirmos svarstymo metu. Euh, ar norėtų pasisakyti komisijos atstovas? Yeah, uh, thank you, Chair. Uh, as already stated at the last meeting, we are. Ačiū pirmininkė. Jau praėjusį posėdį sakėme, kad esame dėkingi komitetui už spartų darbą. Ir manome, kad jau pirmojo skaitimo svarstymo metu bus rastas sutarimas. Ir tai yra labai svarbu piliečiams, kurie yra tiesiogiai susijęs su šiuo, šio reglamento daliniu pakeitimu. Ačiū. Apollo. Dėkoju. Dar norite pasisakyti? Jei kalbėtojas neįsijungęs mikrofono. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju, kad dar kartą suteikėte žodį, sako Tomas Manas, kalbėjau su e, Juta Steinhoff, ji atsiemė 18 pakeitimą. Taigi, Milanai, Aš palyginau savo pakeitimą su 16, čia problemų kaip ir nėra. 16 ir 17 pakeitimai identiški, man sunkumų dėl to nekyla. Jeigu, net nereikia sakyti, kad atkrinta, jeigu vien, vienas atkrinta, jeigu kitas priimtas, bet tai dabar aš dėl to ir pasisakau pirmininkę. Uh, Dabar dėl 29 pakeitimo. 28 pakeitimas labai artimas 29 ir manau, kad e, skirtumai tarp jų abiejų nedideli ir tik lingvistinio pobūdžio. Taigi jeigu vienas paima, e, priimamas, kitas atkrinta, tada viskas tvarkoj, bet jeigu tavo uh, pakeitimai priimami, tai tada labai gerai, nes mano pakeitimai, kuriuos aš pasiūliau, yra labai panašus. Ačiū. Sako pirmininkė, jūs neatsijimate savo pakeitimų, tačiau laikysite, kad jie atkrinta, jeigu pranešėjo pakeitimai praeis. Kitaip tariant, jūsų pakeitimai labiau atitinka tekstą negu pranešėjo pakeitimai. Na, pažiūrėsime, kaip čia bus su tuo balsavimo sąrašu. Dabar žodis pranešėjui pabaigai. O aš manyčiau, kad kai komitetas diskutuos plenarinėme posėdėje, tai reikėtų vengti, kad tai būtų tarsi inicijuotųjų, pateptųjų diskusijos ir kai pranešėjas su šešėliniais pranešėliais pradeda kalbėtis tarpusavėje, tai niekam neaišku apie ką. Mm, norėčiau, kad tos diskusijos iš, iš esmės e, būtų konstruktyvios ir kad kažkas tai iš mūsų paaiškintų kolegoms, kasgi ten yra aptarinėjama, kad viskas būtų uh, aišku, kad nežiūrėtume į tas dėrybas tarsi pro kažkokias tai drumsto stiklo duris, gal jūs galėtumėte pranešėjau pasakyti, kasgi buvo diskutuojama tose dėrybose, gal su taryba kažkokie tai buvo nesutarimai ir kaip tose dėrybose po jų e, kokioje padėtyje atsidūrė viena ar kita pusė. Labai atsiprašau, kad prašau E, kad, kad prašau viską paaiškinti, nes bet kokiu atveju paaiškinus bus daug geriau negu pasakyti, kad buvo rastas susitarimas tarp šešėlinių pranešėjų. Ačiū, ponia pirininkė. Man malonu pasakyti, kad nieko svarbaus pasiūlyme nepasikeitė nuo pirmosios diskusijos komitete. Galiu pakartoti tik tai tai, ką sakiau tada. Mūsų pateikti pakeitimai E, yra skirti trims temoms. Pirmiausia, kriterijų apibūdinimas, kai koks nors asmuo vienoje valstybėje narėje, ne vienoje, o keliose narėse vykdo žymę dalį savo veiklos. Tokiais atvejais situacija gana sudėtinga. Asmo gali dirbti vienoje valstybėje narėje, po to kitoje arba daugiau negu dviejose. O ir gyventi vienoje iš tų šalių arba net ne vienoje iš jų. Mūsų pasiūlymas aiškiai apibrėžia, ką daryti skirtingais atvejais. Tai ypač taikoma darbuotojams, kurie dirba keliose valstybėse. Kitas rytis, kita tema yra verslo registruotos buveinės klausimas, kai kalbama apie mm, orlaivių ekipažų narius, tuomet labai sunku pasakyti, kur yra jo darbo vieta. Mes sutarėme su taryba šiuo klausimu. Tai yra namų valstybės kriterijus. Tai yra vieta ar oro uostas, kur ekipažo nariai dažniausiai nusileidžia ar iš kur jie išskrenda dažniausiai. Arba kur jie gyvena. Trečia tema, apie kurią galėčiau pakalbėti, yra nedarbo pašalpos žmonėms dirbantiems kitoje valstybėje narėje. Bet tai taikoma tik tai savarankiškai dirbantiems žmonėms. Įvairios valstybės narės taiko skirtingus teisės, skirtingas teisės nuostatas savarankiškai dirbantiems žmonėms vienoje valstybėje, valstybė narė, kai jie ten nustoja dirbti, jie grįžta į savo na, gyvenamąją valstybę. Tuomet kyla klausimas, kokias nedarbo pašalpas jie gauna, jeigu iš vis tokiose šalise kaip Belgija, Ispanija, Prancūzija, Kipras, Latvija, Portugalija, Junktinė karalystė ir kai kurios kitos nėra sistemos, kuri e, užtikrintų nedarbo pašalpas savarankiškai dirba, dirbantiems žmonėms. Kitose šalise tokios sistemos egzistuoja. Taigi mes aptarėme temą ir pasiūlėme sprendimą dviems metams, po to jį peržiūrėsime, išanalizavę, ar praktikoje jis veikia ar ne. Susitikome su pirmininkaujančios valstybės atstovais keletą kartų. Susitikome su šešėliniais pranešėjais ir išsiaiškinome įvairius dalykus. Šis teisės aktas yra gana techninio pobūdžio ir aš esu dėkingas, kad su komiteto sekretoriato pagalba mums pavyko parengti pasiūlymą, kurį tikiuosi parems visi. Tai yra techniniai dalykai, bet to pirmininkaujant Danams, kai susitikome, matėme, kad labai nusimato labai neblogų nutarimų, kurie bus priimti socialinėje srityje. Taigi diskusijos leidžia tą rezultatą pasiekti. Be to, man kai kas sakė, kad labai teigiamas žingsnis buvo žengtas į priekį, kadangi sulaukta plataus pritarimo. Taigi, rytoj bus balsav, vyks balsavimas ir plenarinėme balandį, dar pirmininkaujant Danijai, turbūt bus, jeigu viskas taip, kaip numatyta, priimtas tas tekstas. Dabar pereiname prie ketvirto darbo atvarkės klausimo ir suteikiu žodį pranešėjai Ines Cuber. Ji pašnekės apie savo pranešimą tema Europos piliečių metai. Tai bus 13 metai, o ne 14 metai, kada vyks parlamento rinkimai. Uh, em relação uh, às, às nossas, uh, a, a, ao nosso uh, relatório, nós. Ačiū, ponia pirmininkė. Pirmiausia, žiūrint į parengtą nuomonės projektą, Turiu pasakyti, kad sulaukiau daugiau kaip 90 pakeitimų. Vėliau vyko labai plataus masto diskusijos, kurių metu mums pavyko parengti 11 kompromisinių pakeitimų. Taigi šie kompromisiniai pakeitimai apima šiuos dalykus. Jose yra įvertinamas reglamentas, kurio tikslas yra kovoti su diskriminacija. Ypatingai mes didelį dėmesį skiriame socialiai atskirtoms grupėms. Kompromisinėse pakeitimuose pabrėžiama tai, kad reikia skirti daugiau informacijos apie teisės, kurios susijusios su Europos pilietybė, ypatingai uh, Daugiau informacijos reikia apie socialinės teisės valstybėse narėse. Tokios teisės turi būti garantuojamos, jos taip pat turi būti taikomos trečių šalių piliečiams, kurie legaliai gyvena ES valstybėse narėse. Kitas svarbus dalykas kompromisinėse pakeitimuose yra būtinybę įtvirtinti laisvą judėjimą be diskriminacijos darbo tikslais. būtina užtikrinti darbuotojų teisės. Baigdama norėčiau padėkoti visiems pateikusiems pasiūlymus, visoms politinėms frakcijoms už bendrai nudirbtą darbą ir norėčiau padėkoti komiteto sekretariatui. Ačiū. Pone Steinbruk. Ačiū. Pone pirmininkė. Šiandien aš atstovauju kolegai, kolegijai, kuri negali dalyvauti posėdėje. Taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai kuri padėjo mums visiems sutarti dėl kompromisinių pakeitimų ir kuriems gali būti pritarta, taip pat ir socialdemokratų frakcijos. Mums pavyko pasiekti platų konsensusą su šešėliniais pranešėjais dėl nediskriminavimo ir dėl informacijos apie teisės teikimo piliečiams, taip pat dėl teisingo ES teisės taikymo. Socialdemokratų frakcija uh, prašo, kad būtų gerbiamos darbuotojų ir profsąjungų teisės. Mano kolegė apgailestauja tik dėl to, kad kompromisiniai pakeitimai, kai kurie pakeitimai nėra tokie detalūs, kaip jie kad norėjo. Pavyzdžiui, būtų galima detaliau kalbėti apie socialiai atskirtas piliečių grupės, taip pat apie darbuotojų komandiravimą, nes tai nėra tiksliai apibriežta. Tačiau mes, kaip socialdemokratų frakcija, galime visiškai pritarti šiems kompromisiniams pakeitimams ir kolegė Sibil vardu norėčiau padėkoti už gerą bendradarbiavimą. Ačiū. Ja, ich möchte auch herzlichen Dank sagen, Frau Zuber, für die äh, äh Ačiū. Aš taip pat norėčiau padėkoti poniai Cuber už tai, kad taip sėkmingai šį procesą privedė iki pabaigos. Norėčiau, kad būtų sureaguota į tą klausimą, nes tai yra kai kas, kas susijęs su Europos pilietybė ir ne vien tik tais, tai yra susiję ir su piliečių dalyvavimu. Kitaip tariant, klausimas yra be galo sudėtingas ir kaip į jį pažiūrėti nuomonės irgi skiriasi. Mūsų pranešėjai pavyko išspręsti visus nesutarimus E, padaryti tai tikrai labai puikiai. Netgi 12 kompromisų buvo rasta, tai yra puiku. Taigi ačiū pranešėjai. Darbas, kuris atliktas, buvo atliktas puikiai, e, su laiminga pabaiga ir manau, kad tas bendravimas yra labai labai reikalingas, nes valst... E, piliečiams reikia E, pasiūsti žinę, nes jie turi būti informuoti tiek apie teisės, tiek apie jiems tenkančias galimybės, nes kol kas informacijos nepakanka. Mes turime prisimti e, atsakomybę ir geriau juos informuoti. Pone Harkin. O tada, ponė Papadopulų. Ačiū, aš kalbėsiu labai trumpai, tiesiog norėjau, norėjau padėkoti pranešėjai už puikų bendradarbiavimą. E, nepaisant visko, mums pavyko rasti galiausiai sutarimą ir jam galima pritarti. Pasiūlyme yra tikrai puikių minčių. Parodyta iniciatyva padės mums užtikrinti, kad piliečiai puikiai žinotų apie savo teisės. Taip pat, kaip ir prieš mane kalbėjęs kolega, pasakysiu, kad tai bus puikia galimybė piliečiams geriau suprasti ES pilietybės teikiamą naudą. Aš manau, kad mums pavyko pasiekti gerų ir pagristų kompromisų. Ačiū. Dėkuoju. Kolega Papadopulų, o paskui Mekintir. Like Ačiū pirmininkė. Taip pat sveikinu pranešėją prengus nuomonę. Aš esu pranešėja lydė komitete. Iš tiesų dauguma pakeitimų atitinka mano pasiūlymus įtrauktus į šį pranešimą. Tačiau norėčiau iškelti dar vieną klausimą. Kaip žinote, kitais metais bus 20-osios metinės, kaip įsteigta Europos pilietybė Mastrito sutartyje, kai Europos parlamentas balsavo dėl rezoliucijos 2010 m. 15 gruodžio dėl pagrindinių teisų padėties, ES buvo kalbama apie pilietybę, o ne piliečius. Mano nuomonė, pavadinime šio pranešimo reikėtų pakeisti, tai turėtų būti Europos pilietybės metai, o ne piliečių metai. Aš manau, kad tai yra svarbu, nes kalbame apie poreikį didinti piliečių supratimo lygį, ką reiškia Europos pilietybė. Ir norime įtraukti visas teisės laisvai judėti, dirbti be diskriminavimo kitose valstybėse. Bet ir kitas e, teisės, kurios kyla iš tos pilietybės. Prašau į tai atsižvelgti ir pritarti šią idėjai pakeisti pavadinimą. Dar vienas dalykas. Biudžetas skirtas tiems metams yra vienas milijonas eurų, tik milijonas palyginti su 27 milijonais ar 5 milijonas kitiems Europos metams. Taigi biudžetas yra labai ribotas Ir net jeigu mes parengsime geriausias nuomonės ar pranešimus, jeigu neturėsime pinigų, negalėsime tinkamų veiksmų imtis, kad galėtume informuoti 500 milijonų piliečių apie jų teisės ar kliūtis. Taigi prašau turėti tai galvoje. Ačiū. Uh, Madame uh, McIntyre. Pane McIntyre. Ačiū, ponė pirminkė. Suprantu, kad kai kas mano, jog vienas milijonas nėra daug pinigų, tačiau man kyla abejonių dėl šio pasiūlymo savalaikiškumo ir tinkamumo, kai e, žinome apie ekonominius sunkumus Europoje ir, pavyzdžiui, Graikijoje, jeigu gyveni tos taupimo laikais ar Portugalijoje neturi darbo, žmonėms gali pasirodyti, kad tai visiškai yra nesvarbu, nes neatsižvelgiame į realybę Europoje. Taigi aš manau, kad mes neturėtume leisti tokiam klausimui šiuo metu leisti iš vis pinigų. Tačiau kadangi vis tiek tai darysime, mes praleidžiame tam tikras progas. Vienas dalykų liūdinančių mane Ir kai kas girdėjo mane sakant tai anksčiau, kad mes vis kalbame apie teisės, tačiau nekalbame apie atsakomybę ar pareigas. O teisės ir pareigos yra du to paties medalio pusės, dvi tos paties medalio pusės. Ir piliečiai taip pat turi suprasti ir savo pareigas, ne tik teisės. O to pranešime atrodo visiškai nėra. Libė komitete taip pat. Manau, kad taip pat praleidome didelę progą dirbti kartu su valstybėmis narėmis, nes dauguma žmonių mano, kad jie yra konkrečios šalies piliečiai. Tik po to, jei iš vis jie pasijaučia uh, ES piliečiai. Bet aišku, reikia uh, skatinti pilietybės jausmą, tai turėtų būti skatinama ir turėtume dirbti su valstybėmis narėmis, ragindami dalyvavimą pilietinėje veikloje. Ir aš manau, kad visas šis pranešimas yra tiesiog, na, praleista proga. Ačiū, atrodo, ponui Bekeriui tai dar kilo papildomų minčių, taigi jam dar kartą žodis, antrą kartą, o tada pasisakys Tomas man. Äh, bitte um Verständnis. Ich wollte nur eine Anmerkung noch machen. Labai prašau jūsų supratimo. Dar turiu padaryti vieną pastabą dėl vertimo raštu buvome susidūrę su vertimo raštų problema, tikrai mes nebuvome sužavo, sužavėti tuo, kas buvo pateikta, mes apie tai jau anksčiau kalbėjome, taigi reikėtų pasižiūrėti, kodėlgi taip išėjo, nes e, vertimu tikrai nesidžiaugiame. Ačiū dabar žodis Tomui Manui. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš manau, kad Tai buvo, mūsų darbas buvo geras pavyzdys, kaip galima dirbti gerai parlamente. Su mumis buvo susitikusi ir lankytojų grupė ir ji pamatė, kaip mes čia dirbame. Ponas Bekeris pateikė nemažai pakeitimų dėl šio pranešimo ir jis klausė, kaipgi piliečiams pateikti daugiau informacijos Ne visi žino, kad galima prisijungti prie parlamento puslapio ir tiesiogiai stebėti, pavyzdžiui, komitetų posėdžius. Kai aš vykstu į mokyklas, aš sakau, naikite į mūsų puslapį ir pamatykite prieš atvykstant pas mus, kaip atrodo, pavyzdžiui, parlamentas. Aš manau, kad tą žinią mes turime skleisti. Mums pavyko suburti bendram darbui šešėlinius pranešėjus. Visi jie iš pradžių turėjo skirtingas nuomonės, vėliau jiems pavyko suderinti nuomonės. Aš norėčiau sureaguoti į tai, ką sakė ponas Bekeris. Jis kalbėjo apie teisės ir atsakomybę. Daugelis piliečių nežino apie savo teisės. Taigi, kaip galima kalbėti apie pridedamąją vertę Europoje, kaip galima sukurti tą europinę masę, nežinant apie turimas teisės. Taigi mums reikia geriau bendrauti, komunikuoti su piliečiais. Ir ta mūsų perdodama žinia turi būti teisingai suprantama. Manau, kad mūsų kompromisai padės mums to pasiekti. Buvo pateikta daug pakeitimų. Mums pavyko juos privesti prie gero konsensuso. Mes turime tik vieną milijoną eurų, tačiau jeigu juos tinkamai panaudosime, kitą kartą galėsime paprašyti didesnės sumos, teikdami, kad mm, ankstesnę sumą mm, panaudojame tinkamai. Ačiū. Puiku, ačiū už pamoką piliečiams Europos tiesiogiai. Labai ačiū pirmininkė, sako ponė Suber. Ačiū taip pat visiems pasisakiusiems. O pasakyti norėjau už tai, ką. Pilietybė dar ne viskas. Labai svarbu tai, ką mes įdėsime į tos pilietybės, žodžio pilietybė turinį. Taigi mes visi pritarėme tam, kad svarbu tai, kas yra už žodžių. Mes taip pat sutinkame su tuo, kad labai svarbu informaciją perteikti ir labai svarbus patys perteikimo būdai. Kompromisiniuose pakeitimuose yra pasakyta, kad yra tam tikrų pažeidžiančiųjų grupių, pažeidžiamųjų grupių, jų teisės yra pripažįstamos buvimo šalyje, tačiau tie žmonės nebūtinai susipažinę su savo situacija ir nebūtinai e, žino savo teises. Taigi informaciją jiems reikia teikti, reikia tiesiogiai bendrauti, teikiant tą informaciją su pažeidžiamomis grupėmis. Yra aišku ir technologijos, bet yra dar ir kitokių priemonių. Ačiū dėl ponios Papadoplo pakeitimo. Manau, kad jums komitete gal reikės pakeisti pavadinimą, nes jūsų pateikti pakeitimai nefiguravo. Manau, kad komitetas nesipriešins ir Felipės Gonzaleso palikimui mes pritarsime, nes būtent jis pradėjo šitą diskusiją europiniu mastu. Mes balsuosime dėl šios nuomonės rytoj, o tada galėsite lybę komitete pasakyti, kokį mes įnešėme indėlį. Dabar pereiname prie penkto klausimo, ponia Harkin tarp valstybinės savanoriškos veiklos pripažinimas ir skatinimas Europos Sąjungoje. Nuomonės projektas. Pone pranešėja, žodis jums, prašau pristatyti kompromisinius pakeitimus. All, thank... Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams už gerą bendradarbiavimą, neįtin prieštaringų klausimų. Man pasirodė, kad didžioji dalis pateiktų pakeitimų tikrai pagerino galutinį tekstą. Ir aš tikrai stengiausi įtraukti didžiąją dalį pakeitimuose pateiktų idėjų. E pakeitime kalbama apie tai, kad savanoriška veikla neturėtų būti pakaitalas mokamam darbui, tai yra įtraukta į kompromisinius pakeitimus. Taip pat F kompromisinis pakeitimas. Mes prašome, kad komisija renktų ir remtų ANES iniciatyvas. Mes norėtume, kad būtų skirtas didesnis dėmesys esamoms dabar vykdomoms programoms. Taip pat sakome, kad reikia įtraukti didesnį, platesnį ratą ir įvairesnį ratą dalyvių. Taip pat mes raginame komisiją imtis tokių veiksmų, kokių ji gali, vykdant e, tarp valstybinius projektus. Taip pat e, raginame ir valstybės narės imtis tokios veiklos, kurie yra galima valstybinėse narėse. Į kompromisinis pakeitimas kalba apie tarp valstybinės savanoriškos veiklos tinklo įkūrimą, įsteigimą. Taip pat pritariu tiems pakeitimams, kuriuose kalbama apie naujus kontaktinius punktus, juos reikia stengti tik steigti tik ten, kur jų kol kas e, šiuo metu nėra. Manau, kad visą tai pagerina esamą dokumentą. Keletą žodžių apie paskirus pakeitimus. Kai kurių iš jų negalėjau priimti, kai kurių dėl to, kad jie jau yra įtraukti į kompromisinius pakeitimus. Kalbėjau su ponia Bronzilį, mes pritarsime dviem jos pakeitimams, žodiniams pakeitimams, jie turbūt bus priimtini. Kitus galėčiau paminėti labai trumpai 39 ir 40. Ten kalbama apie Europos įgūdžių pasą. Aš negaliu pritarti nei vienam iš šių pakeitimų, nes Europos įgūdžių pasas dar neegzistuoja. Mes laukiame, kol komisija pateiks atitinkamą pasiūlymą. O viename kalbama apie Europos savanorystės kortelę. Taigi viskas turėtų vykti priešingai. Dėl šios priežasties ir negaliu pritarti šiems dviems pakeitimams. Dabar 52 pakeitimas. Jo taip pat nepriemiu. Čia kalbama apie pasiūlymą sukurti tarp valstybinį tinklą. Toks pasiūlymas jau buvo pateiktas, nebent bus jis papildytas žodiniu pakeitimu ir tuomet bus galima jam pritarti. Čia ir baigsiu, jeigu kolegos turės papildomų pakeitimų arba pasiūlymų, juos išklausysiu. Galiausiai norėčiau padėkoti visiems, kurie prisidėjo prie šio neįtin lengvo darbo. Ačiū. Gunzulį, puis madame. Ačiū, ponia Gunzulį, paskui Gunzulį. Ačiū, ponia pirmininkė. Taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai, poniai Harkin. Jų labiau, kad kai kūrėme tą kompromisą, su ja buvo galima visada susisiekti. Rytoj bus balsuojama dėl šios nuomonės, e, dėl savanoriškos veiklos. Kiekvienais metais savanoriška veikla užsijima maždaug šimtas milijonų europiečių, tai yra labai. Tai labai e, mūsų visuomet pabrėžiamas ir šiame pranešime pabrėžtos europietiškos vertybės. 2011 metai buvo savanoriškos veiklos metai, e, balansas teigiamas, komisija viską suskaičiavo, suvedė balansą. Nuomonė rodo, kad savanoriška veikla leidžia eiti tą linkmę, į kurią nukreiptos politi politikos, ES politikos kompetencija, veiklos skatinimas, darbo vietų kūrimas ir panašiai. Tačiau kol kas savanoriškai veiklai nėra sukurta pakankamos teisinės bazės, o e, savanorišką veiklą užsimintiems asmenims dar nėra e, iki galo pripažįstamos kompetencijos. Taip, kad mes norėtumėm kad tos mm, visos, visos problemos būtų įveiktos. Mes pateikėme 10 kompromisinių pakeitimų ir dar pateiksiu dėl 32 ir 36 pakeitim, punktų žodinius pakeitimus. Kol kas dar turime abejonių dėl kai ko, mes pavyzdžiui nesutinkame dėl to, kad kritikuojami kompetencijos pasai ir kad vis mes norėtumėm, kad visa patirtis, kuri sukaupta savanoriškos veiklos pagrindu, būtų įrašoma į tą pasą. Tokiu būdu būtų pripažįstama tarptautiniu mastu žmogaus asmeninė patirtis ir tada kiekvienas žmogus galės pažinoti, kokios e, patirties įgyjo užsimdamas savanorišką veiklą dar kartačių pranešėjai. Pone Konsari. Ja mm, esittelijä Harkin sanoi, että tämä oli helppo. Ačiū pirmininkė pranešėja. Pone Harkin sakė, kad e, jei šį darbą nuveikti buvo nesunku. Taip. Tačiau turint galvoje demografinius pokyčius ir ekonomikos krizę, tai reiškia, kad savanoriškas darbas gali iš dalies padėti veikti šios iššūkius, tačiau turime atminti, kad negalime savanoriško darbo naudoti kaip pakaitalo apmokamam darbui. Savanoriai, aišku, turi savo pareigą, savo atsakomybę, tačiau kai kalbame apie tikrą darbą, tai turime samdyti apmokamą darbuotoją, Negalime savanorių naudoti kaip pakaitalo. Na, ir žinoma, gyventojų senėjimas reiškia, kad reikės mums vis daugiau savanorių. Tačiau taip pat turime užtikrinti, kad būtų ir specialistų, kurie e, pasirūpintų senyvo amžiaus žmonėms, žmonėmis, o padėjo jiems, e, savanoriškai dirbantis jiems padėtų. Na, o kalbant apie tos kompromisus ir Europos teminius metus, galbūt būtų galima apsvarstyti apskritai, kaip juos susijęti tarpusavėje. Mano nuomonė, ne, neišmintinga vienais metais susitelkti ties viena problema būtų svarbu, kad šiais metais, kurie yra aktyvaus senėjimo metai, reikėtų analizuoti ir savanoriško darbo klausimus. Manau, kad esame tik tai pačioje kelio pradžioje, kalbant apie savanorišką darbą ir manau, kad laisvas darbuotojų judėjimas padidės, jeigu žmonės bus tiesiog labiau pasiruošę vykti į kitą šalis dirbti savanorišką darbą. Ačiū už šį pranešimą. Dėkoju, jeigu daugiau pasisakyti niekas nepageidauja, suteikiu žodį pranešėjai. Ačiū. Pirminkė, labai trumpai dėl įgūdžių paso. Kaip žinote, jis yra paminėtas kompromise ten taip pat krausime ir kompetencijas, tiek formales, tiek neformales. Dėl 39 ir 40 pakeitimų, ypač 40, kad e, e, įgūdžių pase bus, paso dalis bus ir savanorio kortelė. Viskas yra šiek tiek atvirkščiai. Aišku, ponė Jakinsar, galiu pasakyti, kad dėl metų, teminių metų sėjimo Taip, yra daug iniciatyvų ir programų, kurios gali būti skirtos tiek vyresniems žmonėms, tiek e, e, savanoriams. Aišku, kad reikėtų siekti tuos teminius metus. Na, bet kaip tame būtų, dėkoju visiems už diskusiją. Dėkoju. Taigi, dėl kompromisinių pakeitimų balsuosime rytoj. Ir kultūrinių reikalų komitetas atsižvelgs į mūsų darbus. O dabar šeštas darbo tvarkės klausimas. Ponios Jutos Steinruk pranešimas ES socialinių pokyčių ir socialinių inovacijų programa. Dabar keisimės nuomonėmis su svečiais, dėja kol kas jų salėje nematau. Kasim. Donc je vous propose de suspendre nos travaux pour quelques... Siūlau dabar kelioms minutėms darbus nutraukti, kol ateis mūsų svečiai. Si chacun veut bien rejoindre euh, sa place. Jeigu visi galėtų dabar susėsti į vietas, galėtume tęsti darbą. Bien, si nos invités veulent bien prendre place. Na, jeigu mūsų svečiai susėdo, galime pradėti klausimą. Tai reiškia, kad čia kalbame apie didelį sustarimą dėl finansinės perspektyvos vienas iš svarbesnių tekstų, už kurį atsakingas mūsų komitetas, yra susijęs su ES programa socialiniams pokyčiams ir naujovėms. Ir aš dabar norėčiau pasiūlyti pirmiausia žodį pranešėjai, po to kalbės kiekvienas iš mūsų svečių. kurie galės pateikti savo organizacijos nuomonę. Prašom pranešėją. Ačiū, ponė pirmininkė, už galimybę surenkti tokį nedidelį klausimą ir išklausyti suinteresuotų organizacijų nuomonės. Esu tikra, kad keisdamiesi nuomonėmis išgirsime vertingos informacijos, kurią galėsiu panaudoti pranešime, kurį rengiu. Jau du kartus kalbėjomės su šešėliniais pranešėjais ir manau, kad jau išskyrėme tas temas, tuos klausimus, kuriais galime sutarti ir kitus, kur galime ieškoti kažkokiu patobulinimu. Aš Man malonu, kad sutarėme su šelniais pranešėjais kai kuriais dalykais, dėl kai kurių dalykų. Siūlomą reglamentą perskaičiau keletą kartų, tačiau ten man trūksta nepripažįstama trijų programų susėjimo pridėtinė vertė. Kalbam apie tris skirtingas programas su skirtingais tais tikslais. Aš suprantu, kad komisija nori supaprastinti savo darbą sumažinti administracinę naštą, nepaisant to, mes neturėtume mažinti papildomos vertės piliečiams. Mangi netgi kyla abejonių dėl pavadinimo. Komisija tai vadina programa socialiniams pokyčiams ir naujovėms. Ką tai reiškia? Socialiniai pokyčiai gali būti įvairūs. Tai gali reikšti daugiau socialinių teisų, bet taip pat ir mažiau. Taigi mums reikia programos socialiniai pažangai. Aš pastebėjau, kad komisijos pasiūlymas yra labai neaiškus, neapčiuopiamas kai kuriuose srityse ir komisijai lieka labai daug manevro laisvės įgyvendinant tą programą norėtųsi matyti daugiau konkrečių detalių dėl kovos su skurdus ir geresnių darbo sąlygų, socialinės įtraukos. Mano manimo reikia nuveikti kur kas daugiau. Man trūksta socialinių partnerių įtraukimo, nevyriausybinio organizacijų įtraukimo į programos įgyvendinimą, nes jie vaidina ar turėtų vaidinti labai svarbu vaidmenį. noriu paprašyti e, mūsų svečius, vyriausybinės organizacijas, kalbant, pakalbėti apie mano šios pradinės pastabas. Tai yra apie trijų programų sujungimą, ar jie mato tenai papildomas vertės ir galbūt e, sužinotume ko nors naudingo. Nes jūs būtent esate specialistai, dirbantis šiose srityse daug metų ir žinote apie tai galbūt daugiau negu aš. Taigi būtų įdomu išgirsti jūsų nuomonę apie tų trijų paprogramių sujungimą. Na ir vėliau aš turėsiu savo klausimų komisijai. Taigi aš pirmiausia suteikiu žodį Koniui Reuteriui, kuris yra socialinės platformos pirmininkas. be pažangos. Taip pat galima būtų kalbėti ir apie socialinės programos struktūrą. Ačiū, ponė pirmininkė. Šiek tiek atsiprašau, kad šiek tiek vėlavau. Bendrai pastebėjimai. Visuomet pavojinga, kai kelias problemas sujungi vieną, pralaimėjasi ir nepasieksi pažangos. Matėme programų, kurios e, buvo naudingos, padėjo kovoti su neligybė, skurdu, socialinė atskirtimi. Ir čia e, paremti organizacijas, kurios dirba socialinės pažangos rytyje, būtų naudinga, nes šiuo metu Europos lygmenių kalbama, koks yra socialinio dialogo ar e, pilietinio dialogo tikslas. Paprastai E, institucijos atsidavusios pilietiniam dialogui, bet dialogas dėl dialogo ir e, labai gerai, bet jam reikia paramos, reikia paramos organizacijos, kurios vietos, regioninių, nacionalinių lygmenių ir europinių lygmenių daro, daro tą darbą ir vykdo tas užduotis, kurių net, netlieka viešo administracija ar e, pelno siekiančios organizacijos. Socialinės platformos prasme turime 45 tinklus, platformas, e, tinklą orientuotą į skurdą, amžių, programas, kurios dirba, e, dirba su skurdu ar e, atskirtimi. Taip pat turime organizacijų kurios yra socialinių paslaugų teikėjai, nes be stiprių socialinių paslaugų, viešųjų paslaugų nepasieksime tikslų, kurie įrašyti 20 metų strategijoje. E, Bovas Dylanas 65 metais dainavo, kad tai, kai laikai keičiasi. Na, laikai keičiasi. Lisab, pagal Lisabonos sutartį laikai pasikeitė turiu pripaž... priminti taip pat 20 metų tikslus. Ir kartais susidaro mums įspūdis, kad būtų gerai ką nors padaryti, kad būtų galima reabilituoti 20 metų strategiją. Nes e, kalbama daug apie 20 metų strategiją platesnių lygmenių, tačiau daugiausia tai yra E, fiskalinės konsolidacijos prasme. Taigi turime suprasti šią programą ir darbo tikslus. Reikia atminti 20 metų strategijos tikslus. E, šiame komitete turbūt nebūtinai reikia kalbėti apie krizės socialinį poveikį ir taupimo priemonės. Tačiau e, reikia priminti, kad būtent tam mums reikia tokių programų, nes neligybė didėja. Komisija pati pranešime pateiktame gruodžio mėnesį dėl užimtumo ir socialinio vystimosi kalbėjo apie faktus ir skaičius. Ir tai nėra interpretacijos dalykas. Pažvelgus į faktus, matosi, kad neligybė didėja visoje Europoje, ne tik tose šalise, kur taikomos taupimo priemonės. Tačiau jeigu tris programas suliesime į vieną ir nekelsime klausimo dėl programų kokybės, tai tai galima kalbėtis. Bet jeigu programos dėl to susilpnėtų, tuomet mes nelabai pasisakytume už tai. Konkrečiai iš to pasiūlymo, kuris yra pateiktas, mes manome, kad reikia solidaus finansinio regu, reguliavimo, kuris stiprintų socialinę atsaugą, socialinę atskirtį ir kovotų prieš skurdą. Ir reikėtų e, numatyti konkrečius prioritetus, kovojant e, su atskirtimi ir skurdu. Ir atskirai reikėtų prioriteto užimtumui. Užimtumas e, turbūt geriausias būdas kariauti, kovoti su skurdu ir socialinė atskirtimi, tačiau ne vien tai nedidelis kelias. Ir socialiniais nevir, NVO žino, kaip kovoti su skurdu ir, kaip žinome, iš profesinio mokymo programų reikia lydinčiųjų priemonių. Todėl mes siūlytume žodžius socialinę politiką reikėtų, kurie e, ne tik skirtingai verčiami įvairiose kalbose, bet ir taip neaišku, kas turime galvoje, reikėtų naudoti žodžius socialinė apsauga ir įtrauka. Taip pat norėtume pilietinės visuomenės organizacijas įtraukti į programą viso programos laik, visų programos laikotarpių. Pateiksiu tris konkrečius pasiūlymus. Norėtume, kad būtų numatytas specialus prioritetas e, socialiniai apsaugai, įtraukai, kovai su skurdu, atskirai nuo užimtumo. Kodėl? Todėl, kad 116 milijonų Europoje kyla E, atskirties ir skurdo pavojus. Prieš keletą savaičių taip pat kalbėjome apie Europos socialinio fondo nuostatą, kur socialinė įtrauka yra viena, ir vienas iš tikslų. To nereikia pamiršti, jeigu kalbame apie šias naujas programas. Antra, mes norėtume, kad bendri žodžiai socialinė politika būtų pakeisti žodžiai socialinė apsauga, įtrauka ir kova su skurdu, nes žodžiai socialinė politika yra per daug e, na, neaiškus. Taip pat turbūt e, būtina e, kad turint galvoje, kad sungiamas tris programos ir pavojus kažką prarasti, reikia turėti galvoje, kad uh, ankstesnės programos naudojo tokią formuluotę, taigi kodėl jos nepalikus. Trečia, kalbame apie pilietinės visuomenės organizacijų dalyvavimą. Čia turime kolegų iš profsąjungų. Šiandien 12 val. susitikome prieš Lipsijaus pastatą e, demonstruodami prieš uh, taupimo priemonės. Mes su jais nekonkuruojame ir mes e, prisidame prie jų darbo ir nebūtų prasmės kištis jų į partnerių darbą, todėl reikėtų įtraukti pilietinės visuomenės organizacijas, socialinės e, organizacijas. Kodėl? Svarbu, kad e, programas būtų valdomas gerai, kad visi galėtų pasimokyti ir būtų siekiama pažangos supratime, kas yra socialinės naujovės yra daug bendrų terminų, kurie yra dažnai naudojami. Socialinės naujovės yra fantastiškas terminas. Pirmą kartą apie tai išgirdau 86 metais Prancūzijoje ir vis dar mes siekiame tų naujovių. Tačiau organizacijos e, tų naujovių siekia kasdien, tačiau reiškia, reikia žinoti, koks skirtumas yra tarp socialinių eksperimentų, naujovių socialinės ekonomikos, socialinio verslo. Visą tai pasitaiko komisijos tekstuose. Todėl būtų labai gerai, jeigu per tai galėtume prisidėti prie aiškumo. Pilietinės visuomenės organizacijų dalyvavimui reikia ir finansinės paramos. Taip, reikia finansavimo. Tai nėra labdara, tai susijęs su pajėgumų kūrimu, su galimybė įvykdyti mūsų poreikius, įvykdyti pa, tuos dalykus, kur nedaro viešo administracija, kovoti su diskriminacija ir atlikti socialinį vaidmenį. Na ir pagaliau tai atitiktų dažnai užmirštą Lisabono sutarties 11 straipsnį dėl civilinio dialogo, pilietinio dialogo. Todėl mes norėtume pasiekti tvirtą finansinį reglamentą, kuris, e, dėl kurio ES būtų atsidavusi socialinės apsaugos stiprinimui, socialiniai įtraukai, kovai su skurdu. Todėl mes pateikėme detalius pakeitimus e, šiai ES programai socialiniams pokyčiams ir e, naujoms 14-20 metams. Nes jeigu ateina laikas pokyčiams, tai dabar reikia siekti pažangos, kovojant su skurda, atskirtimi ir e, kurti kokybiškas darbo vietas. Ačiū. Um, merci. Dėkoju. Gal atsakydamas į klausimus galėtumėte labiau išsameu negu čia tas bendras pristatymas buvo pateiktas, dėl to progreso, dėl, dėl pažangos, dėl, atnauj, dėl atnaujinimo ir panašiai, tačiau per daug nesileisdama į diskusijas. Dėl, e, dabar pasisakys nuo profsąjungų dėl euris. Merci, Madame la Présidente. Et... Ačiū, ponė pirmininkė. Taip pat norėčiau padėkoti komitetui už kvietimą pasisakyti dėl komisijos pasiūlymo. Tiek jūs, tiek mus komisija šiek tiek nustebino e, dėl to pasiūlymo e, pridedamosios vertės, dėl, pirm, pirmos, e, dėl pirmos, pirmojo mm, daugiamečio finansinio pasiūlymo, finansinių planų pasiūlymo ir komisijos programos pateikimo. Taigi, ant kiek yra protingas toks pasiūlymas. Mes labai gerai suprantame pasiūlymą, tačiau mus neramina tokių žodžių naudojimas kaip socialinė inovacija. Mums įdomu, kas slypi už tų žodžių, už termino socialinė inovacija. Taigi kaip tik tais e, socialinių reikalų komitete mes ir stengiamės tai išsiaiškinti, e, koks tai yra turinys kartu su e, socialinių studijų institutu, nes diskusijos vyksta kartu su e, akademinė visuomenė ir akademinė visuomenė tiesiog norėtų viską paimti ir nubraukti, kas dėl socialinio progreso, socialinės pažangos, tačiau mus tai neramina, nes kai vyko paskutinis susitikimas komite, tarp komiteto ir, social, ir, ir Europos banko, buvo daug neiškumų, tad reikėtų iš naujo tas visas diskusijas pasakyti, e, pradėti, kaip sakė ponas Reuteris, E, tiek Briuselėje, tiek visur kitur vyksta tokios, e, tokie, tokios diskusijos, jų metu nuolatos turime priminti savo vertybės ir tai, kokių veiksmų buvo imtas europiniu mastu, remiant ES bei e, kai kurioms programoms. Norėčiau grįžti prie tos programos ir paminėti, kad antras punktas, kuris mus neramina, yra partnerystės principas, toks kaip jis yra suprantamas, mm, kalbant apie socialinius Europos fondus ir apie bendrą reglamentą, galbūt bus kažkoks kode, elgesio kodeksas. Diskusijos vyksta taryboje, tačiau kol kas nėra numatyta jokio e, partnerio nei Eures, nei Progres, nors kai kurie partneriai yra paminėti. Taigi, jeigu ir toliau vystysime tą programą, tai reikės tokį aspektą įtraukti. Kita vertus, dėl eurės konkrečiau mes norėtumėm kai ką pabrėžti. Anksčiau dirbau komitete ir man teko galim, ir turėjau galimybę nuo 99 metų sekti šį darbą, kaip jis vystosi. Ir matėme, kaip komisija siūlo įvairius biurus, įmonėms. Mes norėjome, kad būtų euro langeliai vadinamieji sukurti, socialiniai euro langeliai. E, dabar jų yra 21, tarptautinių langelių yra 21 ir šalia veikia ir socialiniai partneriai, visos istorijos detaliai nepasakosiu, galima prie to dar sugrįžti diskusijose, tačiau kalbant apie parlamento poziciją, tai buvo žingsnis atgal, kalbant apie socialinių partnerių vaidmenį ir jų e, eurės tarptautin, e, tarptautinės platmės taip pat. Kalbant apie partnerystę taip pat. o dėl to bendro pasiūlymo, nes eurės tai nėra kažkoks tai dviejų tinklų rinkinys. Mes turime du pasiūlymus. Vienas pasiūlymas yra labai geras. Ateityje Europos socialinis fondas turės prioritetą numeris vienas e, skatinti darbo vietų kūrimą ir judumą e, Mums e, eurės ir socialiniai partneriai turi bendradarbiauti mūsų požiūriu, nes jau matome, kad yra sukurti stebėsienos komitetai, viskas vyksta daugiau ar mažiau automatiškai ir visa tai daroma tam, kad profsąjungų patarėjai eurės veiktų sklandžiau. Jie veikia jau nuo 94 metų ir dirba tokiuose, tokiuose srityse kaip socialinis saugumas, mokesčiai bei po ES e, važinėjantis piliečiai. Tai yra irgi 2020 e, prioritet, vienas iš 2020 strategijos prioritetų - skatinti judumą. Taigi eurės labai svarbu judumas europiniu mastu ir švietimas, patarėjai, viskas yra labai svarbu, dabar, dabar tų patarėjų yra 500. Nežinau, kaip pataisysime tas vietas, kurios šiek tiek dabar e, sušlubavusios. Priklausys viskas nuo eurės, kaip vystysis toliau. Aišku, biudžetas irgi yra labai jautrus klausimas. Dabar naudojamas tam tikras biudžetas ir komisijos, pagal komisijos pateiktą pasiūlymą, pagal e, metinį biudžetą, tą, kurį kiekvienais metais nubalsuoja parlamentas, visas tas biudžetas turėtų būti naudojamas e, koordinavimui. Tačiau taip yra, tai yra netinkamas dalykas ir nepriimtinas dalykas, jau labiau, kad biudžeto, biudžetas nėra pakankamas. Ir e, profsąjungos ir socialiniai partneriai tai, ką siūlo, yra komitetuose atmetama. Taigi, klaustukas šioje vietoje stovi pats didžiausias, mes norėtumėm pasiaiškinti šį klausimą, o taip pat mes prieštraujame tam, kad visas eurės tinklas, taip pat ir tai, kas yra numatyta socialinėme fonde, būtų įtraukta į šią programą. Dabar vedame vidinės diskusijas ir jose ryškėja tokia tendencija, kad eurės turi būti įtrauktas visas į socialinį fondą, bet kokios sistemos veiks, kokie mechanizmai, dar neaišku, nes e, eurės negali europinių projektų finansuoti, tačiau tai yra techninės e, detalės, o svarbiausia yra surasti kažkokius sprendimus politiniu mastu. Politinius sprendimus. Taigi problema pagrindinė yra ši ir eurės vaidmuo, kalbant apie tartautinę partnerystę. Čia e, turiu galvoje ir socialinius partnerius, ir e, įvairias paslaugas. Iki 2002 metų viena iš svarbiausių eurės funkcijų buvo socialinio dialogo e, stiprinimas. E, dabar e, tekstuose tai nebeatsispindi, tačiau darbą mes tęsėme toliau. Tai yra labai svarbu tarptautiniams santykiams ir visą tai mes darome kartu su e, užimtumo tarnybomis. Euras vis labiau atsiveria privačioms e, užimtumo paslaugoms Tačiau manau, kad labai svarbu, kad čia e, veiktų ne privatus, o viešasis sektorius, nes su privačiu sektoriumi jau turėjom nemažai bėdų. Ir kaip tos privačios įmonės dalyvauja užimtumo klausimus sprendžiant, tai tikrai mums e, kilo nemažų problemų. Tokios būtų pastabos dėl eurės, dėl progres, kaip jis panaudojamas. Galų gale mes, socialiniai partneriai ir profsąjungos, netgi nebedalyvavome tame darbe, nei sprendžiant lygybės klausimus, nei judumo, nei, nei, nei išsilavinimo Manau, kad jūs abejonių turite lygiai tiek padaug kaip ir aš. Dėl trečios ryties jūs žinote dar geriau negu aš. Tačiau pasakysiu, kad tai, kas yra numatyta trečiojoje srityje, labai siejasi su struktūriniais fondais. Jeremy, Jaspers ir panašiai. E, tai yra fondai skirti finansuoti mažoms ir mikro įmonėms. Bet mano nuomonė, dabar veikiančios sistemos yra pernelyg griozdiškos. Jeigu jūs dar ką nors čia suprantate, tai būtų labai gerai, tiek jums būtų gerai, tiek mums, bet man labai būtų įdomu išsiaiškinti, kokia yra sąsaja tarp visų tų trijų sričių. Ačiū. Dėkoju Jums, o dabar norėčiau suteikti žodį ir bus pirmas turas baigtas ponui Daniel Sorosal. Jis pakalbės apie mikrofinansų sritį. Taigi žodis jums, atrodo, jūs pakeitėte poną Volenar, kuris šiandieną negalėjo atvykti. For the, for the you... Dėkoju. Atsiprašau pono Molenar vardu, kuris dėja susirgo gripu ir negalėjo atvykti. Taigi aš neturėjau daug laiko pasiruošti, kadangi sužinau, kad dalyvausiu šiame posėdėje tik šiandien 10 val. ryto. Taigi perduosiu pastabas susijusias su pasiūlytų reglamentų. Negalėčiau kalbėti apie papildomumą, bet galėsiu kalbėti apie mikrofinansavimo ir socialinio verslumo ašį. Rengiant šį pasiūlymą mes bendradarbiavame su komisija ir aš esu patenkintas mm, šio pasiūlymo. Iš tiesų poveikis užimtumui bus geras. Mes kalbame apie savarankišką darbą arba naujų darbo vietų kūrimą, darbą visą gyvenimą. Svarbiausia yra padėti žmonėms, kurie atsiduria situacijoje, kai yra priversti pradėti dirbti savarankiškai arba turi imtis verslo patys, taip pat imtis papildomos veiklos. Žodžiu, Kalba eina apie žmonės, kurie dėl tam tikrų priežasčių pereina prie verslumo arba savarankiško darbo. Visų pirma, prieiga prie finansavimo yra vienas probleminis klausimas. Ypač kalbant apie savarankiškai dirbančius žmonės ir pradedančius verslininkus nes tai yra faktorius, kuris gali lemti tokių žmonių sėkmę. Galimybė prieiti prie rinkos, žinios, coachingo paslaugos, prieiga prie kitų tinklų taip pat yra labai svarbus dalykai, tačiau galimybė gauti finansavimą taip pat yra labai svarbus aspektas. Komisija pateikė savo pasiūlymą, svarbu išlaikyti uh, nuoseklumo. Dažnai pradedantis verslininkai ateina iš pažeidžiamų grupių, todėl svarbu joms padėti. Taigi be prieigos prie finansavimo tiem žmonėms yra reikalingos tokios paslaugos kaip coachingo paslaugos, verslo plėtros paslaugos. Jos neįeina į mano atstovamos organizacijos kompetencijų sritį. Tačiau tokios paslaugos yra būtinos, kad tokiems žmonėms sektusi ir kad jie plėtotų savo darbą. Pirmiausia, yra svarbu gauti lėšas, kad nauja įmonė išgyventų bent jau pirmosius trejus metus. Taigi mes nu, norime pabrėžti būtinybę koordinuoti šią priemonę su kitomis priemonėmis. Ir pagrindinis tikslas yra, kad kiekvienas pradedantisis verslininkas gautų ne tik finansavimą, bet ir atitinkamas paslaugas, kurios padėtų jam pirmiausia pradėti verslą, išgyventi ir gyventi. Taigi, kalbame apie bendradarbiavimą su tokių paslaugų teikėjais. Kadangi kalbu mikrofinansavimo tinklo vardu, reikia pasakyti, kad į jį eina ir nevyriausybinės organizacijos, ir bankai, ir santaupų kooperatyvai, nebankinės institucijos. Tai yra didelė grupė, bet visos jos dirba su pažeidžiamais asmenimis. Ehm, pažeidžiamais, ta prasme, kad žmonės yra su didelė rizika. Ši ašis užtikrina tam tikrą tvarų finansavimą. Taip pat kelia klausimą apie gebėjimų stiprinimą. Apie šį klausimą mes kalbame jau ne pirmą dieną. Kalbame apie daugybę egzistuojančių instrumentų. Mums atrodo, kad e, būtina nuveikti šioje srityje daugiau. Ir kalbant apie institucijų gebėjimų stiprinimą, mes matome labai didelę paklausą, finansavimo paklausą naujai veiklai plėtoti ir šios institucijos, kurioms aš atstovauju, jau nebesugeba tvarkyti su tokia paklausa. Daugelis jų dirba jau dešimt metų ir jos nėra pasirengusios um, tvarkytis su kylančia paklausa, todėl gebėjimų stiprinimas yra svarbus dalykas. Taip pat norėčiau pridurti, kad uh, siūlomi instrumentai turi papildomos naudos. Iki šiol mes turėjome bendradarbiauti dėl mikrofinansavimo su trim ar keturiais generaliniais direktoratais. Dabar mes manome, kad reikia vieno langelio sistemos, kuria, kurios pagalba būtų galima spręsti mikrofinansavimo verslo paramos klausimus. Aš nežinau, ar šie, šios dvi ašys galėtų būti sujungtos su kitomis šios programos ašimis, bet iš esmės sinergija yra labai svarbi svarbi. Ir mes džiaugiamės, kad šios ašis, būtent mikrofinansavimo ašis, yra dalis stambesnės, didesnės programos. Ir mes to ir norime, kad būtų sukurta sinergija, kuri galiausiai duotų rezultatų. Dėl lydimųjų arba papildomųjų paslaugų, kurios yra labai svarbios naujai pradedantiems verslininkams. Mes manome, kad e, būtų galima čia padaryti dar daugiau, užtikrinant didesnį, glaudesnį bendradarbiavimą, ypač nacionaliniu lygiu. Mes norime pabrėžti, kad tai yra labai svarbu ir manau, kad centrinis šios programos valdymas yra geras pasiūlymas. Dabar labai trumpai apie mikrofinansavimo ir socialinių įmonių papildomumą. Socialinis verslumas yra ganėtinai nauja savoka ir negalima jų maišyti. Mikrofinansavimo tiekėjai gali būti socialinių įmonių pavyzdžiai, tai yra socialiai orientuotos tvarios institucijos ir jos galėtų būti laikomos sektinais pavyzdžiais, tačiau jos negali finansuoti tokių naujų socialinių įmonių. mikrofinansavimo institucijos nėra pasirengusios dirbti su stambesnėmis organizacijomis, tik su smulkiomis. Todėl svarbu atskirti šiuos dalykus. Taigi e, mes norėtume pabrėžti, paramą šios programos mikrofinansavimo ašiai, nes joje yra sprendžiami du svarbiausi mums klausimai. Tai yra tvarus, tvarus finansavimas, kuris pagelbėtų kurti naujas darbo vietas ir užtikrintų finansavimą. O antras dalykas yra gebėjimų stiprinimo priemonės, kurios padėtų išgyventi rinkoje. Mes turime keletą pastabų susijusi su paskiromis detalėmis. Biudžetas 184 milijonai yra numatyti mikrofinansavimo ašiai. 80 milijonų yra skirta būtent mikrofinansavimui. Jeigu pažiūrėtume į esamą mikrofinansavimo e, priemonę, tai dabar numatyti tikslai yra pernelyg ambicingi. 8 milijonai yra skirti institucijų gebėjimų stiprinimui, turint omenyje, kad reikia padėti 50 institucijų, tai ši suma mūsų nuomonė yra pernelyg maža. Su tokia suma būtų galima pagelbėti 20-30 institucijų. Tačiau tai jau yra detalės. 50 mikro paskolų tikslas taip pat yra svarbus, tai yra gan kuklus tikslas, jis numatytų tik 10 procentų padidėjimą. Aš manau, kad šis tikslas galėtų būti ambicingesnis. Ypač galvojant apie finansavimo teikimą ateityje. Na, mes sveikiname ir džiaugiamės šio pasiūlymu, ypač dalimi skirta mikrofinansavimui, nes būtent ši ašis atliepia pagrindiniams dabar egzistuojantiems poreikiams. Ačiū. Euh, dabar pradėsime diskusijas ir ponia Maranšantį šarkė pirmiausia pasisakys. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, kad surengėte klausimą. Taip pat norėčiau padėkoti visiems pasisakantiesiems, kurie atvyko padiskutuoti su mumis ir pateikti savo analizės. Nenorėčiau grįžti prie to, kad krizės problemos mm, mus įpareigoja būti dar efektyvesniais per kitą programos etapą. Bet pirmasis klausimas, kurį norėčiau užduoti mūsų prelegentams, yra susijęs su tikslais. Ar visi čia dalyvaujantys pritarė politiniams tikslams, kurie buvo nustatyti? Profesinis integravimas, kova su skurdu, ta prasme reikėtų į šiuos aspektus labai atkreipti dėmesio, tada atsakyti į antrą klausimą. Aišku, visi pageidauja ir visi nori, kad socialinė partnerystė būtų ne tik paminėta, bet ir apibriešta. Iki kaip toli norite nueiti apibrėždami tą socialinę partnerystę. Man atrodo, kad čia reikėtų labai aiškiai sudėlioti visus taškus ant i, nes parlamente mes jau turime tam tikrus nusistovėjusius būdus, kaip dirbti. Kiekvienoje valstybėje yra savi metodai, tad norėčiau jūsų paklausti, kaip toli mes galime nueiti. Jeigu nueitume per toli, galbūt kažkokiu tai momentu susidurtumėm su sunkumais, galbūt reikalingas kažkoks lankstumas. Čia svarstau, bet kaip ir klausimą jums užduodu. Ir dar vienas klausimas, kurį norėčiau užduoti, ar tik nereikėtų atskirti paties metodo, nes man socialinė partnerystė yra vienas iš darbo metodų. Visiškai natūralus ir, natūr, ir natūralus darbo metodas Ir dar norėčiau paklausti, ar dėl mobilizavimosi tą projektą įgyvendinant. Mes matome skaičius, matome, kaip tas projektas veikia praktikoje. Taigi, kaip jūs pereinate nuo socialinio e, nes partnerystės metodo prie mobilizacijos įgyvendinant projektą. Man atrodo, dar nepakankamai daug dėmesio buvo skirta išsilavinimo arba rengimo įvairiose struktūrose klausimui ir kaip tas gali, būti, kaip tas gali prisidėti prie mobilizavimo. Dar vienas dalykas. Šioje strategijoje norime poveikio priemonių, visi sako, kad kon Kaip jūs įsivaizduojate tas poveikio priemonės, kaip galima įvertinti tą Europos mobilizavimą 2020 e, strategijoje mums siekiant tikslų? Pone Klingenkots. Ačiū. Vienas komentaras ir vienas klausimas ekspertas. Viena vertus, pritariu tiems, kurie minėjo, kad pavadinimas yra puikus, e, socialiniai pokyčiai ir naujovės, tačiau kas čia pakliūna yra iš esmės tos pačios programos kaip ir ankstesnių laikotarpių. Ir čia nesimato labai daug naujovių. Daugiau mažiau aišku, kad naujovė yra, kad bus mažiau išteklių tom pačioms programoms negu anksčiau. Gali būti tiesa, kad ištekliai nėra tokie maži. Pavyzdžiui, mikrofinansavimo priemoniai, taip pat buvo kalbama, kad tai būtų naudojama kitoje, po kitų pavadinimų, o tai yra Europos socialinio fondo rėmose, nesu tikra, kad tai yra geras sprendimas, nes į e, ESF pakliūna kitos programos, pavyzdžiui, parama maistų ir, ir kitos. Reikia būti atsargiems. Mano klausimas e, susijęs su mikrofinansavimo priemonė. Kaip įsivaizduoju, E, sekus programą nuo pat pradžių, ji skirtingai plėtojasi skirtingose šalyse ir reguliavimas yra kitoks. Taigi gali būti naudinga ar net būtina kažkaip šios, šį reguliavimą padaryti labiau prieinamą potencialiems klientams informa, informatumo ligmuo įvairių klientų taip pat yra skirtingas priklausomai nuo mikrofinansavimo priemonės istorijos įvairiose šalyse. Taigi sunku kalbėti apie išteklius, ar jų pakanka ar ne. Jeigu nekalbėsime apie reguliavimą, apie e, mokymo ir e, padė, padėjimo, paramos e, aspektus Taigi norėčiau paklausti jūsų, kaip jūs įsivaizduojate šį mikrofinansavimo priemonės aspektą, tai yra reguliavimo aspektą, kiek jį reikia keisti. Taip pat norėčiau paminėti vieną labai naujovišką programos tipą, artimai susijusi su mikrofinansavimo priemonė, tai yra iniciatyvos, kuriant internetinės platformas, kur gali prisidėti individai, kurie galėtų skolinti skolininkams per mikrofinansavimo įstaigas. Toks tipas neprieinamas daugelį ES šalių, tai yra daugiausiai ištekliai trečiojo pasaulio šalims. Kiek jūs įsivaizduojate tokio pobūdžio pokyčių, kurie galėtų prisidėti prie mikrofinansavimo priemonės plėtojimo Europos Sąjungoje. Tai aišku yra labai susijęs su reguliavimo aplinka. Ačiū. Ačiū, mano pareiga sekti laiką. Ne pati maloniausia pareiga, pradedu jau šiek tiek nerimauti, tad labai prašau <clears throat> pasisakančiųjų kalbėti glaustai, kad neviršytume mhm. laiko. Pane Šioder. Turiu a, e, tris trumpas pastabas. Tai yra iš tiesų klausimai mūsų ekspertams. Pone Štainruk jau sakė, kad kaip šešėliniai pranešėjai mes jau nemažai padirbėjome šioje srityje pranešėja patikė pasiūlymą pritarti šiai programai. Mes norime, kad partnerystės principas šioje programoje atsispindėtų. Tai reikšta, kad komisija nebūtų vienintelis veikėjas, valdymas būtų Europos lygmenių, o grupių, kurios gauna paramą iš programos bendra, bendros organizacijos turėtų įtrauktos į tam tikrą komitetą, kuris stebėtų, kaip yra programuojama, taip pat užsimtų tikrinimu viso proceso. Bet to jos galėtų tai daryti veiksmingai. Tai reiškia, kad nepriklausomai nuo programos tikslų būtų įsteigtas komitetas, kuris lydėtų procesą, panašiai kaip yra ir kitų fondų atvejais. Tai būtų specifinis komitetas e, šios programos atveju. E, norėčiau išgirsti jūsų nuomonę apie tai. Antras klausimas. Dėl perkelimus e, buvo kalbama, kad jūris turėtų būti perkeltas į Europos socialinį fondą. Aš nelabai suprantu platformų ir partnerysčių e, prasme jūris yra europietiškas dalykas, tai nėra nacionalinis dalykas, o ESF yra įgyvendinamas e, nacionaliniu lygmeniu. Trečia, dėl rezervų. Rezervą palikome gana didelį, nors jis gali finansinę prasme būti ir sumažintas. Tai mūsų manimo yra svarbu, nes per septynerius metus gali prireikti vykdyti bandomosius projektus ir na, norime, kad komisija sugebėtų tai padaryti. Kokiu mastu partneriai pritartų mūsų e, idėjai, kad inicijuojant bandomosius projektus, geriausia praktika nacionalių lygmenių būtų tarsi persunkta per ESF. Tuomet būtų galimybė tos projektus tęsti platesniu mastu. Idealiausia būtų turėti e, įrankius e, reaguoti krizių metu. Norėtume užtikrinti, kad komisija galėtų imtis veiksmų šioje srityje. Pone Harkin, ačiū, pone pirmininkė kalbės labai trumpai, nes kai kurie mano klausimai jau užduoti. Jau kalbėjome apie dalyvavimo partnerystės principų pilietinės visuomenių, visuomenės organizacijų dalyvavimą. Mano klausimas ir panašiai. Klaus panašus. Kaip jūs man, ką jūs manote apie tai? Antras klausimas yra apie mikrofinansavimą ir socialinį verslumą. Šįryt daug diskutavome šešėlinių pranešėjų posėdėje ir noriu padėkoti ponai Steiner už e, tuos surinktus posėdžius. Kokie skirtumai yra tarp šių dviejų dalykų? Kaip jūs jos įsivaizduojate? Ar manote, kad jie vienas kitą papildo, ar juos reikia traktuoti e, ar naudoti, panaudojant skirtingus mechanizmus? Taip pat kalbėjote apie mikrofinansavimo teikėjų pajėgumų E, stiprinimą. Man atrodo, kad Jeremy programa yra tam skirta. Galbūt galite pasakyti, ką Jūs manote. Taip pat reikia pajėgumus didinti ir potencialiems naudotojams. Sakėte, kad 50 tūkstančių mikropaskolų yra nedidelis tikslas. Koks turėtų būti tikrasis tikslas? Taip pat, kalbant apie finansavimo skirimą skirtingoms e, ašims, kokius e, pakeitimus jūs siūlytumėte ir kodėl? Pone Deliai. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjai už atliktą darbą. Na, norėčiau paminėti, kad socialinių veiklų komitetui pritariu, kad e, nelabai gerai, kad neturėjome anksčiau to įvertinimo. Tik šiandien gavome 300 puslapių angliškai, kitų programų vertinimų neturime. Ir labai apsunkina darbą. Pirmas dalykas toks, kurį norėjau paminėti. Antras dalykas dėl socialinių fondų. Nepamirškime skurdo, nes e, darbo E, vietos neišspręs visų susijusių su skurdu klausimų. Reikia, ir, reikia tą dalyką kompleksiškai spręsti. Norėčiau paklausti, ką jūs konkrečiai suprantate, kas yra socialinė inovacija. Ką reikėtų šioje srityje pabrėžti, nes šiandieną tokia, šiandieną visi kalba apie tą socialinę inovaciją. Kitas klausimas. Sutinku, kad socialinę ekonomiką reikėtų į mikrofinansus įtraukti, tačiau problema yra ta, kad tekste yra parašyta socialiniai darbdaviai. Ką tai reiškia konkrečiai, norėčiau jūsų paklausti, kadangi su tais mechanizmais jūs dirbate. Tai čia ir sustosiu, nes jau ir taip tris klausimus uždaviau. Ponas Uliau. Ačiū pirmininkė, aš Taip pat norėčiau padėkoti visiems, taip pat poniai Steinriuk, kuri visiems vadovauja, taip pat ir šešėliniams pranešėjams. Viskas vyksta labai gerai. Visiškai pritariu, kad e, darbo vietų kūrimas nėra vienintelė e, priemonė, kuri leis pasiekti tikslų 2020. E, šalia to dar yra ištisa sinergija ir e, socialinėje srityje, ir šeimos politikos, ir gyvenamosios vietos, ir sveikatos, ir panašiai. Partnerystė su socialiniais partneriais, su nevyriausybinėmis organizacijomis. Kaip jie apibrėžiama ši partnerystė su vietinėmis partnerystėmis? Dėl biudžeto norėčiau pasakyti, kad bendrai, bendrai jiems pritariu. Gal pirmiausia reikėtų akcentuoti darbo vietas, o ne judumą. Judumas yra labai svarbus, e, bet ne šioje vietoje. Taip pat reikėtų pasigilinti į tokį klausimą. Tokios įmonės, kurios pajėgios samdyti daugiausia darbuotojų, nebūtinai gaus mikrofinansavimą. Taigi čia man rūpėtų, kaip iš naujo apibrėžti socialiai atsakingą įmonę, kad, visa, kad, kad tos įmonės ekonominiai rezultatai Mm. nenukentėtų, jeigu ta įmonė bus e, socialiai orientuota. Taip pat programoje siūloma kalbėti apie įvairių paramų sutelkimą. Gal apie vieningus langelius, socialinę konvergenciją, irgi galėtų būti prisiminta dar porą klausimų. Pirma dėl vertinimo. Kaip tos įmonės, kurios gali gauti mikrofinansavimą, gal čia reikėtų viską, e, gal čia reikėtų diferencijuoti tas įmonės, jų profilius. Kaip tą padaryti? Ir dar vienas klausimas, jeigu tos įmonės, jei, atsiprašau, socialiniai fondai ne paskirstyti, bet gal su šiuo pranešimu galėtumėm sanglaudos fondus priskirti prioritetiniams e, projektams ir susijęti juos su e, užimtumo politika. Pone pranešėja, gal jūs norėtumėte pasisakyti dabar? Taip, labai jums ačiū. Buvo iškeltas tikrai ne vienas klausimas. susijęs su visomis iki šiol vykusiamis diskusijomis. Aš turiu keletą klausimų susijusių su diskriminacija ir lygybė. Turiu klausimą Koni Reuter. Dabar tai nėra įtraukta į progres, bet anksčiau buvo. Kaip jūs, ką jūs galvojate apie tai, kad šis klausimas dabar yra įtrauktas į kitą programą? Šįryt mes sakėme, kad negalime to pražiūrėti. Antras mano klausimas taip pat yra skirtas Koni Reuter. kas buvo senajame progrese, ko dabar trūksta naujojoje programoje ir ko mes negalėtume prarasti naujojoje programoje. Ponui Sorosam, kalbant apie socialinio verslumo paprogramas, dabar mes kalbame apie naują programą, Kaip Jūs galvojate, kokia turėtų būti reikala, kokie turėtų būti reikalavimai šiai programai. Kaip Jūs manote, ar būtų realūs um, kreditinių linijų pasiūlymai ir gal galėtumėte pakomentuoti? Ačiū. Siūlau pasisakyti atvirkštinę tvarką, negu buvo pirma, pirmiausia, Daniel Salt penkios minutės. Thank you. Um... Ačiū. Daug klausimų. Pirmiausia, dėl pačio reglamento. Taip, tai yra esminis klausimas. Trūksta sudarinto reglamento Jeigu galvoja apie skirtingas organizacijas, skirtingas valstybės, statusai yra skirtingi, pavaldumas ministerijoms skiriasi, kai kurios yra pavaldžios centriniams bankams, kitos yra nevyriausybinės, trečios veikia apskritai vakume, kitos yra visiškai pilnai reguliuojamos. Taigi iš tiesų būtų labai gerai, būtų žingsnis į priekį ir tai padidintų tų organizacijų efektyvumą, skiriant e, lėšas, skiriant paslaugas. Čia kalbu apie harmonizuotą reguliavimą. E, taip pat reikia kalbėti apie tai, kokie turėtų, kokie turėtų būti tiksliniai objektai. Žinoma, reglamentas visuomet yra sudėtingas klausimas, negalima nužudyti inovacijų potencialo, bet bent jau harmonizavimas tikrai padėtų. Iki šiol tai buvo vienas iš, viena iš svarbiausių kliūčių stabdžiusi šio sektoriaus plėtrą. Dėl naujų atsirandančių iniciatyvų koleginio finansavimo mes manome, kad tai yra ateities klausimas. Galima būtų imti potencialų projektą ir potencialius finansuotojus, pasidelkiant socialinę žiniasklaidą, bet mes kol kas nežinome, kaip sudėlioti visas dėlionės dalis. Bet tai yra galimybė, kurios negalime praleisti. Mums taip pat nepakenktų eksperimentai šioje srityje. Bendras finansavimas taip pat galėtų būti gera galimybė, kuri padėtų na, neklasikinio tipo vers, verslininkams. Dėl koordinavimo komiteto, kuris galėtų būti suformuotas programai vykdyti ir prižiūrėti, tai yra gera mintis, mes jai pritarėme. Kasgi dar? papildomumas tarp mikrofinansavimo ir socialinio verslumo priemonių. Aš esu pasirengęs čia didelį atsakymą, tačiau laiko nėra daug. Mikrofinansavimas ir socialinis verslumas visų pirma yra skirtingi dalykai. Vienas yra susijęs su naujų smulkių um, arba naujų organizacijų finansavimą. Taigi vienas yra skirtas e, žmonėms, o kitas e, organizacijoms. Žinoma, kad jie turi bendrų sąlyčio taškų. Tarkime, žmogus e, turi naujų idėjų, jis gali kreiptis į mikrofinansavimo instituciją ir prašyti pagalbos, tačiau kai jo mintis išsiplėtos, mm, reikės galvoti apie kitas galimybės ir platesnį mastą. Taigi mikrofinansavimo galimybę gali finansuoti, tarkime, mažą instituciją, individualų asmenį, tačiau kai ta institucija didės, bus einama prie kito etapo. Socialinis verslumas tai yra miglota savoka ir mums. socialinių klausimų sprendimas verslu, per verslumo prizmę yra gera mintis. Galiu prisiminti savo sukauptą patirtį, dirbau nevyriausybinėje organizacijoje. Mes visuomet galvojame, kaip gauti lėšų savo institucijai. Kaip generuoti lėšas savo veiklai plėtoti. Ir man tai yra panašu į tą verslumo dinamizmą. Tarkime, šiandien situacija yra tokia, kad jeigu aš kreipsiuosi į banką ir norėsiu, kad būtų finansuojama, tarkime, investicinių fondų socialinė įtaką plėtrai, aš net nežinočiau, nuo ko pradėti. Taigi, kai investuoji, turi galvoti apie poveikį, kokį tas investavimas padarys. Ir aš galvoju, kad reikėtų pamasyti apie sritis, kuriuose būtų galima plėtoti tą socialinį verslumą. Mikrofinansavimas kažkada buvo visiškai naujas dalykas ir gan rizikingas dalykas. Tai buvo tam tikra inovacija ir prireikė laiko, kol jį išsiplėtojo taip pat. Dėl pokyčių susijusių su atskiromis ašimis. Aš apie tai jau kalbėjau. Institucijų gebėjimų stiprinimas. Jeigu mūsų tikslas yra 50 organizacijų per septynerius metus, tai tikslas yra pernelik mažas ir taip pat kalbėjau apie kitus kuklius tikslus, kurie galėtų būti ambicingesni, nes šios lėšos rotuosis per septynerių metų laikotarpį du ar tris kartus. Kitas klausimas, kas yra socialinis verslumas, Mes nebūtinai su tuo dirbame, todėl nelabai galime to pasakyti. Tai nėra mūsų kelias. Dėl vertinimo. Sunku įvertinti mikrofinansavimo programų poveikį. Esu dirbęs šioje srityje praeitįje, bet yra trys sritis, kurias galima įvertinti, kiek įmonių yra sukuriama, kiek darbo vietų yra sukuriama ir ar jos yra tvarios. Ir mes, žinoma, matome, kas lypi už tų institucijų. Ir, ir manau, kad tuo ir atsakiau visus man užduotus klausimus. Ačiū. Labai ačiū. ETUC vardu, pana Donaktaral. Ačiū už įvairius užduotus klausimus. Būtų sunku atsakyti į visus klausimus per tokį trumpą laiką. Todėl aš kalbėsiu apie tris dalykus - socialinių naujovė apibrieštis, partnerystės ir jūris. Pirmiausia, socialinės naujovės. Kaip jas apibriežti? E, aišku, ko nenorime. Mes nenorime kažkokio tai regreso, socialinio regreso, Europos socialinio modelio erozijos. Mes taip pat norime ryšių su tarp socialinių sąlygų ir socialinių naujovių. Aš kalbėjau apie makroekonominės sąlygas ir sanglaudos politiką. Mes norime, kad būtų tam tikras socialinių sąlygų laikymasis, kuris būtų susijęs su esamais modeliais. Ir tos programos yra reikalingos tam, kad būtų įgyvendintas socialinė darbo atvarkė ir socialinės darbo atvarkės, socialinės politikos darbo atvarkė. Mes norime, kad būtų nusaikumas atitikimas tarp šios programos ir kitų programų. šio biudžeto ir kitų biudžetų ir projektų. Europos Sąjungos veikloje. Mes raginame socialinę politiką laikytis daugia krypčio požiūrio. Ir mums malonu, kad yra Europos parlamentas, kuriame galime aptarti tuos klausimus. Mūsų konfederacijoje mes taip pat norime sutelkti savo diskusiją į tai ir nustatyti prioritetus, tačiau jeigu nebūsime atsargus, e, tai e, pradėsime tokias įvairias diskusijas, kad nebus bendro pagrindo ir nežinau, bus sunku apibūdinti, ką mes turime galvoje. Čia yra ryšys su partnerystė ir būtent tai rūpi mūsų konfederacijai. Įtraukos tema tai socialinė įtrauka pas, nepasiekiama vien tik tai e, užimtumu, tačiau užimtumas yra vienas svarbiausių atraminių taškų. Aišku, kad jeigu neturi darbo visuomenėje, tai nesi įtrauktas į visuomenę. Tačiau mes nenorime bet kokią kainą įdarbinti žmonės, bet norime, kad būtų darbas padarus ir padariai apmokamas. Mes nesame prieš tai, kad NVO prisidėtų prie mūsų veiklos ir atvirkščiai. Tokia pra, tokiu mastu, kad mes, ta prasme, kad mes visi kovojame prieš socialinę atskirtį ir e, marginalizavimą Vienas svarbiausių 20 metų strategijos tikslų buvo sumažinti skurdžiai gyvenančių žmonių skaičių. Ir padidinti na, pasiturimą gyvenimą. Partnerystė yra gera savoka, kai ji buvo pasiūlyta pavyzdžiui, partnerystės idėja tarp komisijos ir valstybių narių. Kai mes kalbame apie partnerystę, mes turime galvoje pilietinės visuomenės įtraukimą. Pagal aiškės taisyklės struktūrinėse fonduose jų yra, bet to nepakanka. Reikia aiškios apibriešties pagal aiškę praktiką, kuri būtų taikoma visose valstybėse narėse. Mums reikia aiškiai apibriežti įvairių partnerių vaidmenį, įskaitant pilietinės visuomenės organizacijas, NVO Na, kaip ten bebūtų, kai kalbame apie užimtumo politiką, socialinį dialogą įvairiais e, lygmenimis. Vieninteliai žmonės, kurie turi kompetenciją, tai yra socialiniai partneriai. Mes e, tuo reikalavome, nes socialiniai partneriai dažnai tame procese nedalyvauja. E, pavyzdžiui, ir prie profsąjungos nedalyvauja. tai panašu ir dabar krizės metu matome, kas vyksta, kaip prarandamas darbo vietos Graikijoje, Belgijoje. Kai bendrovė perkelia veiklą iš vienos šalies į kitą ir gauna paramą iš ES fondų. Tai yra nepriimtina. Taigi turime likti budrus ir ginti Europos socialinį modelį. Taip pat turime būti išvalgus ir užtikrinti, kad tos naujos savokos, pavyzdžiui, socialinės saugos modernizavimas gali reikšti pensijų sistemos pakeitimą Tai yra pensijų teisų mažinimą, pensinio amžiaus didinimą. Visą tai europizuojant tai, kas, kas yra iš esmės nacionalinės prerogatyvos. Ir baigdama, norės svarbu eurės ir partnerystės klausimai. Jūs pasiūlėte, kad būtų įsteigtas komitetas, kuris koordinuotų visas programas, kurias čia tarnėme. Mes dėl to turime klausimų. Iki šiol tokio komiteto nebuvo, buvo neformalus komitetas, kuris gyvavo nelabai ilgai, o NDO ir socialiniai partneriai jame visiškai nedalyvavo. Mūsų nuomonė būtų daug svarbiau parengti aiškę partnerystės savoką struktūrinėse fonduose. O dėl euris, galbūt šiek tiek palengvinant, nuraminant poną Šrioderį, galbūt euris ir euris e, tarpvalstybiniai partneriai turėtų dalyvauti struktūrinių fondų veikloje, jeigu tai padėtų E, e, nesmažinti mūsų vaidmens kaip socialinių partnerių. Ir tai galbūt šiek tiek padidintų judumą, e, sąžininką judumą. Nes kartais dėl to, kad nepakankamai laikomas ES teisės aktų, judumo srityje, darbuotojų judumo srityje. kai kuriuose netinkamai, visiškai tinkamai parengtų teisės aktų, pavyzdžiui, dėl sezoninių darbuotojų judumo ar panašiai. Matome, kad darbo rinka yra dereguliuojama, o darbuotojų teisų paisoma vis mažiau ir mažiau. Euris yra tas elementas, kuris įrodė, kad galima užtikrinti sąžiningą judumą. Yeah, thank you very much. I will try to be short, at least. I try five minutes. Ačiū Jums labai. Ačiū už klausimus. Mes pradedame nelengvas diskusijas. Kodėlgi? Pone Buranšantie klausė apie tikslus. Mes tikrai nesame prieš kovą su skurdu. Visi apie tai kalba. Tačiau matome, kad dar esame labai toli nuo mūsų tikslo 20 milijonų. Kas būtų prieš integraciją, bet ar mūsų visuomenė yra integruota? Ne. Mes matome, kad skirtumas tarp labai turtingų ir labai vargingų vis didėja. Pažiūrėkime į ataskaitą, kurią pateikė komisija gruodžio mėnesį dėl žimtumo ir socialinės raidos. Ten yra daug skaičių, jie yra labai aiškus ir jie tiesiog labai aiškiai kalba kaip mums pasinaudoti tokią programą ir paversti ją veiksmais ir sukurti apčiuopiamų rezultatų. Sunkioji pusė, ir aš manau, jūs to klausėte dėl socialinės inovacijos. Kasgi būtų prieš socialinę inovaciją? Kodėlgi mes apie tai kalbame, kodėl kalbame apie verslumą per pastaruosius 15 metų su Europos komisija mes labai daug kalbėjome apie tuos fantastiškus terminus, apie įdarbinamumą, flexicurity ir daugybę kitų terminų, kągi mes ketiname daryti, ką turime omenyje, sakydami tas savokas. Ir aš galbūt esu naivus, bet nustebau, kai gavau komisijos pirmininko kvietimą į konferenciją dėl socialinės inovacijos. Prieš dvi savaitės skaičiau tavo, savo pranešimą apie elektrinės mašinas Japonijos mieste ir pagalvojau, kad mūsų supratimas apie socialinės inovacijas skiriasi. Kas yra socialinės inovacijos, kai yra diskriminacija, kai yra dokumentų neturinčių migrantų, kai yra vaikų nelankančių mokyklą. Socialinės inovacijos turėtų ieškoti atsakymų nevyriausybinėms organizacijoms kartu su socialiniais partneriais, ieškant novatoriškų sprendimų mes nebegalime vykdyti programų, kurios buvo veiksmingos ir sėkmingos prieš 20 metų. Mes turime aiškiai žinoti, ko siekiame. Mes turėtume kalbėti apie įrodymais pagrįstą socialinę politiką. Kągi tai reiškia? Ar praeitie tokios įrodymais pagristos politikos nebuvo? Esminis klausimas yra, kokie yra mūsų tikslai. O dabar galiu pereiti prie konkrečių klausimų. Partnerystės principo. Aš galbūt nelabai konkrečiai pasisakiau, bet partn... tai yra partnerystė, kuri traukia socialinius partnerius ir tuos dalyvius, kurie dirba su uh, socialinę įtrauką. Tai yra susijęs su programos vykdymu, programos vertinimu ir galima būtų pateikti su progres su, susijusi pavyzdį. Daugelis pasinaudojo šios programos pranašumais. Pasinaudojo galimybę sukurti tinklus ir plėtoti gebėjimus. Net ir Europoje vis dar yra e, skirtumas tarp vakarų ir rytų. Ir aišku, kad e, yra skirtumas tarp novatoriškų ir netokių novatoriškų organizacijų. E, taip pat klausėte, ponia Steinbruck, apie tai, kad antidiskriminaciniai veiksmai buvo išbraukti iš progres programos. Antidiskriminacija ir integracija yra eina iš vien. Jūs balsavote dėl antidiskriminacijos rekomendacijos. Ji palietė darbo e, rinką socialinių paslaugų klausimus ir įtraukė antidiskriminacijos klausimą, kalbant ėjo apie tuos, kurie buvo, yra išmesti iš darbo rinkos. Taip pat kalbama buvo apie vienodą darbą, darbo atlyginimą už vienodą darbą. Taigi mūsų tikslas yra galvoti, kaip plėtoti programą, kad nebūtų prarasta pridedamoji progres programos vertėja, kad būtų pasinaudota galimybėmis plėtoti gebėjimus. Keletą žodžių apie verslumą. Jeigu verslumas yra suprantamas prancūziška žodžio prasme, tai kalbame apie institucijas, kurios imasi veiklos, kad atlieptų poreikiams. Bet jeigu mes žiūrime tik iš verslo pusės, tai tuomet susidurėme su problema. Mes daug kalbame apie bendrasis visuotinės reikšmės paslaugas. E, buvo užduota ir daugiau konkrečių klausimų. Elizabeth Schroeder klausė apie rezervą. Taip, per septynerius metus socialinė plėtra Europos Sąjungoje turbūt pareikalaus lankstumo novatoriškoje prasme. Tačiau klausimas, kasgi vykdo tą programą komisija, ar ji yra paremta uh, koordinavimu ir partnerystę su socialinė visuomenė ir socialiniais partneriais. Aš manau, kad yra galimybių konkretiems sprendimams, nes šios programos tikslams mes pritarėme ir mes apie tai aiškiai sakėme šių diskusijų pradžioje. Ačiū. Dėkuoju. Atrodo, kad tik tais pradėjome tą klausimą svarstyti, bet jau baigėme. Turėsime dar progos prie to sugrįžti. Trys pasisakymai mums labai daug ką papasako, paaiškino apie komiteto e, darbą ir panašiai. Mes dabar užimsime savo poziciją šios komisijos programos atžvilgių. Programa kelia labai nemažai problemų ir dėl to mes turime padirbėti prie jos išpėties kad viename, vienas dokumentas tuos tris aspektus apjungtų. Pone pranešėjai, jeigu norite pasisakyti, tai labai mielai sutiksiu, suteiksim žodį, tik prašau ne per ilgai. Äh, Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti pasisakiusiems. Informacija mums buvo perduota labai įdomi. Matėme, kur yra silpnos vietos, kur dar neišspręsti klausimai, kur dar reikia padirbėti. Tad tai, kas buvo pasakyta, leis mums dirbti toliau. Partnerystės e, principas labai geras principas, E, socialinių partnerių dalyvavimas, pilietinės visuomenės dalyvavimas ir panašiai. Daug kas buvo patvirtinta, bet labai svarbu, kad tos programos būtų atribotos viena nuo kitos. Nes, sakykime, kalbant apie programą Euras, tai mes visi puikiai suprantame, kad e, jeigu bus padaryta atribojimo klaidų, tai gali ir pasiekmes būti liūdnokos gal reikėtų eurės daug ką pakeisti, bet kuo labiau gilinausi į tuos klausimus, tuo labiau supratau, kad kai kurie aspektai išnyks, tokie kaip e, tarptautinė partnerystė, nes šalis atriboja e, savo veiklą, jeigu jau ta veikla išeina už valstybės ribų. daugelis darbuotojų, kurie nebedirba savo valstybėje, dirba pagal tą tarptautinę partnerystę. Turiu dar daug klausimų, bet manau, kad jeigu visą tai išbrauksime iš eurės, tai vis tik tais būtų blogai, nes e, šis aspektas svarbus tiek darbuotojams, tiek darbdaviams. Ačiū. Tęsime darbus toliau. Ir kitas etapas bus rytoj, kada svarstysime projektą ir kovo sesijoje turėtų būti balsuojama. Labai ačiū svečiams, baigėme nagrinėti šį klausimą. Dabar sveikinuosi su naujais svečiais, kurie atėjo pasiklausyti, kaip svarstysime septintą klausimą. Čia keisimės nuomonėmis su kai kuriais pasisakančiaisiais ir kalbėsime apie Europos socialinį fondą ir reglamentą bei jo panaikinimą. Žodis dabar pranešėjai, ji padarys įvadą į diskusijas ir orientuos kažkaip klausimus mūsų svečiams. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū svečiams ekspertams, kurie atvyko su mumis susitikti šiandieną po pietų. Žinau, kad visi kolegos, visiems kolegoms labai rūpi Europos socialinis fondas ir tai, ką mes šnekame šiandien, jiems taip pat labai rūpi. Merci, Madame la Présidente. En fait... Ačiū, Aš norėčiau pasakyti, kad Europos socialinis fondas yra labai svarbus ir svarbu taip, kaip jisai vystosi. Ankstesnės diskusijos atrodo apėmė kai kurias programas, kurios skirtos Europos socialinio fondo tikslams siekti. Visą tai rodo kaip profesinis ir socialinis integravimas. Aš skiriu vieną nuo kitą. E, šiandieną svarbus. Vienas iš pirmųjų klausimų, ties kuriuo turėsime pagalvoti, yra šio Europos socialinio fondo efektyvumas. Ir taip pat turėsime pagalvoti, kaip įgyvendinti programas projektus vietoje. Ką mes galime padaryti tarp politinės Europos valios, e, kad būtų atliekamas profesinis integravimas ir socialinis integravimas, kaip mes tai galime susijęti su politikomis ir su įgyvendinimu vietoje, kad būtų pasiektas kaip galima didesnis efektyvumas. Kitas klausimas, kuris yra be galo svarbus. Mes visi matome, kaip makroekonominė sąlygiškumo sąlyg, sąlyg, makroekonominis sąlygiškumas gali būti svarbus teritoriniu požiūriu, tačiau kita vertus socialiniu požiūriu visą tai reikėtų atmesti, nes tai nenaudinga ir netgi kengsminga. Mes labai domimės, kaip ekspertai mato tas uh, įsivaizduoja poveikį. Trečias klausimas, kurį turėsime aptarti, yra toks, kaip padidinti profesinę kompetenciją, visų darbuotojų profesinę kompetenciją. Ar tai jų e, darbo srityje, ar už tos patirties ribų ir kaip padaryti taip, kad jaunimas e, e, tvariai įsilietų į visuomenės gyvenimą. Štai tokie klausimai, kuriuos sprendžiame visi kartu, visos politinės frakcijos, labai atvirai diskutuojame visais klausimais, tačiau manau, kad vis tik tais ekspertai turėtų pasisakyti, o tada turėsime laiko padiskutuoti. Pirmininkė, labai ačiū Jums, ponas Andreas Bartel, Europinių reikalų ekspertas. Dabar Jūs Papasakokite apie savo atstovaujamą struktūrą, nes tai, kaip pasakiau vokiškai, jūsų e, atstovaujamos organizacijos pavadinimą galbūt nelabai gerai. Labai ačiū už kvietimą pasisakyti jūsų posėdėje ir pakomentuoti Vokietijos perspektyvą. Norėjau papasakoti, ką mes veikiame su Europos socialinių fondų ir ką norime daryti toliau. Jūs minėjote, kad aš esu iš asociacijos vadinamos darbuotojų gerovė. Tai yra didelė asociacija. Nors yra ir didesnių, tačiau mes atstovavome pusantro milijono darbuotojų, tai yra nemažai. Aš su Europos socialiniu fondu dirbu 15 ar daugiau metų, 10 metų dirbau planavimo darbos, darbą, o 5-6 metus dirbu su daugiau strateginiais klausimais. Kaip atrodo situacija Vokietijoje? Tikriausiai žinote, kad turime 16 federalinių žemių, kiekviena jų turi veiklos strategija, o federalinių lygmenių yra 61 paprogramė, su kuriomis dirbame įvairiose sektoriuose. Darbuotojų gerovės asociacijos turi programą, kurią mes vadiname palankus vėjas. kurios pagalba kuriame partnerystės pagal reglamentą. Mes bandome imtis priemonių, siekiant padėti darbuotojų vystimus. Dirbame mokymas visą, visą, visą gyvenimą srityse. Taip pat įdarbinama strategijų pritaikymas ateities iššūkiams, darbuotojų planavimas ir panašiai. Pagrindiniai naudotojai yra žmonės dirbantis neįgaliųjų priežiūros, vaikų priežiūros rytise. Na, o Vokietijoje situacija yra tokia, kad socialinė ekonomika yra viena greičiausiai egančių sričių. Ne, turbūt nereikia pasakoti, kad demokratiniai pokyčiai paliečia visas sritis. sritis. Na, o manau, kad po kurio laiko apie 70 procentų žmonių dirbs socialinėme sektorėje, iš kur gausime tų žmonių. Reikia iškoti galimybių įdarbinti žmonės ir išlaikyti tuos, kuriuos turime. Taigi, Vokietijos socialinė ir darbo ministerija yra šios struktūros viršūnėje. Kaip mes įgyvendiname tas partnerystės? Mes naudojame ESF techninę paramą ir sukūrėme koordinacijos postą, kuris atsakingas už programą gyvendinimą. Taip pat turime koordinavimo grupę Tai yra bendras komitetas, kurį sudaro asociacijos ir valstybės institucijos. Jie yra atsakingi už programų stebėseną, ne tik vertinamą. Mes norime išsiaiškinti, ar yra tam tikrai tvarūs aspektai, kurie jose naudojami. Iki šiol turėjome 60 milijonų eurų po šešių programų e, na, kvietimų dalyvauti konkursuose buvo panaudoti visi 60 milijonų ir bus galima pradėti finansuoti 134 projektus. Kas būtų gerai kitam finansavimo laikotarpiai? Na, mes manome, kad reikia išsiaiškinti, kas yra ESF. Pirmiausia, mes manome, kad tai yra laboratorija, kur galime išbandyti naujas idėjas. Būtent taip mes įsivaizduojame šio fondo e, tikslą kovoti su skurdu ir e, didinti darbuotojų prisitaikomumą Mes nenorime šio fondo pakeisti tų dalykų, kuriuos turėtų ir taip dalyti, daryti valstybė. Mes norime, kad e, žmonės gautų galimybę įsidarbinti ir išlaikyti žmonės jau dirbančius, kad, jie, kad būtų galima pasiruošti demografiniams pokyčiams. Na, tai yra kelios iš idėjų, kurios yra įrašytos 200 e, metų strategijoje. Tačiau mes taip pat atidžiai nagrinėjame nacionalinį reformų procesą, programas Vokietijoje. Vakar gavome atnaujintą programą iš ministerijos. Deja, nematome ten tų prioritetų, kurių norėtume. Jei per daug nekalbama apie skurdo mažinimą, jie naudoja vieną rodiklį ir e, ignoruoja kitus. Nepaisant to, šiuo metu kokie augimo sektoriai pagal 20 metų strategiją gali būti ir kaip atsižvelgti į demografinius pokyčius. Vienas, e, viena iš sričių yra pagyvenusių žmonių priežiūra. Taip žinome, kad Europa senėja, pagyvenusių žmonių bus vis daugiau ir reikia tai turėti galvoje. Kitas svarbus tikslas yra kovoti su, tikslu, su skurdu. ESF numato tam tikrą minimalų indėlį čia ir tai turėtų likti ESF rėmose. Taryboje, tarybos atstovai, kurie nori tuos dalykus pakeisti, tai jiems reikėtų pasipriešinti. Kalbant apie makroekonomiką, čia buvo keletas dalykų pasakyta. Mes nenorėtume, kad būtų su sumažintos lėšos, jeigu makroekonominiai veiksniai būtų išbalansuoti, ypač nukentėtų tam tikros gyventojų grupės. Pavyzdžiui, programos, e, pavyzdžiui, narkomanams ar benamiams neturėtų būti mažinamos vien dėl to, kad makroekonominės sąlygos šalyje pablogėjo. Visada reikia turėti galvoje tokių pažeidžiamų grupių poreikius. Mes parengėme nedidelį vadovą dėl e, struktūrinių fondų rodiklių, nes manome, kad nepakanka kreipti dėmesį vien tik tai į ekonominius veiksnius ir pagal tai uh, skirstyti ESF lišas, reikia ir atkreipti dėmesį ir kitus veiksnius dėl partnerystės principo, tai reikia jį remti iš mūsų pusės. Mes džiaugiamės, kad nevyriausybinės organizacijos čia yra įtraukiamos. Tai yra labai svarbu, nes kitaip mes negalėtume bendradarbiauti. Partnerystė ir bendradarbiavimas turi būti vykdomi vienodomis sąlygomis. Jiems nereikėtų vien tik tai nuleisti užduotis. Iki šiol Vokietijoje turėjome patariamuosius komitetus, kurie tik tai linkčiodavo sprendimams, kuriuos priimdavo vyriu, federalinė vyriausybė ir neturėjo galimybių e, tarti žodį ar padaryti įtaką programoms. Na ir mums įdomu, kada bus parengtas komisijos e, elgesio kodeksas, kad partnerysčių susitarimų taisyklės būtų aiškesnės. Tikimės, kad atsiras tų detalesnių gairių. Supaprastinimo e, srityje, finansinio valdymo suprastinimo srityje reikia panalizuoti vienkartinių išmokų sumą, lankstumą, kai kalbame apie kompensavimą. Pavyzdžiui, kai turime reikalas su šalimis, kurios turi problemą gyveninant programas. Taip pat reikia galvoti apie techninę pagalbą nevyriausybinėms organizacijoms, norint didinti jų pajėgumus. Taip pat reikia turėti galimybę panaudoti lėšas. O tam reglamentas turi būti pakeistas, kad, kad ne tik mažiausiai išsivysčiusieji regionai gautų paramą, bet ir perinamojo pobūdžio regionai. Tai reikės skubiai pakeisti. Kadangi aš daug laiko neturiu, noriu pasakyti, ko norėtume ateityje. Dviejose, dvi sritis norėtume čia į, įtraukti, tai yra demografiniai pokyčiai ir žmonės dirbantys dirbanti socialinėje ekonomikoje ir kitas skurdo mažinimas. Čia skubiai reikia imtis veiksmų ir Vokietijoje. Na, reikia galvoti apie investicijų prioritetus, Turime padėti dirbantiems žmonėms, mokymasis visą gyvenimą yra labai svarbus taip pat. Mes diskutuojame su užimtumo ir socialinių reikalų ministerija Vokietijoje federaliniu lygmeniu. Ir apie tai, tačiau netrodo, kad Vokietijos vyriausybė labai daug dėmesio skiria šiai partnerystėje. Taigi galbūt reikėtų Vokietijai pasiūsti kažkokių aiškių signalų. Ačiū. Bartels, um, jetzt möchte ich Herrn er Ačiū labai, ponia Bartels. Ponas Etien yra kitas kalbėtojas. Jis yra regionių reikalų generalinis sekretorius Potų Šarant regione Prancūzijoje. Prašom, dešimt minučių jums. Ačiū pirmininkė. pamėginsiu papasakoti, kokia yra mūsų kasdieninė e, Europos socialinio fondo valdymo realybė. Aš pats atvykęs esu iš gana kaimiško regiono, jisai vidutinio e, dydžio, Puatų Šarant vadinasi, ir čia Europos socialinį fondą tvarko valstybė, centrinė valstybė, ta prasme, dalis, da, o dalį e, regionas, kurį, kuriam čia atstovauju, ypatingai generalinis sekretoriatas, SGAR vadinamas mūsų, mūsų vartojama kalba, atsiprašau už akronimą, bet e, taip ir vadinsiu SGAR. Taigi 5,4 milijardai eurų e, skirta, 127,5 mūsų regionui, E, mūsų gyventojų yra e, virš 8 milijonų, e, kas sudaro 2,7 milijonus Prancūzijos gyventojų. Kaip jau sakiau, šitas regionas 89 procentus sudaro BVP vidurkio ir tai yra labai kaimiškas regionas. Eksportuojame konjaką ir taip pat perdirbtus produktus, kuriuos E, teikia maisto pramonė. Šis regionas, kaip ir kiti dideli prancūzų regionai, e, taip pat buvo paliestas krizės e, ir buvo sulėtėjo ekonomikinis vystimasis nuo 2011 metų vasaros ir galima pasakyti, kad socialinis Europos fondas lydi Prancūzijos ir Europos politiką, kuri yra mūsųse įgyvendinama, nes uh, E, yra e, tam tikras e, Europos, Sąjų, Europos komisijos ir valstybių narių pasitikėjimo susitarimas, kad būtų vykdomos atitinkamos politikos, pavyzdžiui, 2008 metų e, kovos su krize e, planas ir e, konkurencingumo planas. Prancūzija susiduria su 9,8 procentų nedarbu, mes 8,9 procentai, taigi šiek tiek mažiau E, negu nacionalinis vidurkis ir tas 127,5 milijonai eurų labai padeda ir darbui, ir mokymui, ir visam kitam, kam yra skirtas Europos socialinis fondas, kadangi mes norime, kad būtų vystomas, vystomos darbo vietos ir kad būtų e, kaip galima daugiau bedarbių, kurie labai nuo darbo e, nutolę sugražinta į darbo vietas. Man labai mažai laiko paskirta, tačiau norėčiau pasakyti, kad mes savo Europos socialinio fondo biudžeto lėšus panaudojame labai tvarkingai. Maždaug 72 procentus, e, tik 36 e, procentai lieka nepanaudoti, taip kad e, jokios rizikos mūsų regione dėl fondo nepanaudojimo nekyla. Šiandieną 90 e, milijonų eurų yra sunaudojota iš 127, 1728 e, e, bylos yra panaudotos. Taigi, kaip matote, mūsų regiono poetų šarant skaičiai yra visai neblogi, atsižvelgiant ir į tai, kad mūsųse ehm, atliekami darbai yra irgi e, labai nemaži. Mes ką daryti su tais pinigais sprendžiame nacionaliniu lygiu, 97 e, procentus e, lėšų apsprendžia, kaip naudoti valstybė. Valstybė jau prieš keletą metų sukūręs e, aktyvų solidarumo pajamas vadinamasias, kurios yra perskirstamos e, vargingiausiams gyventojų sluoksniams, skatinant juos susirasti darbo vietas, tai yra E, minimumas, kur, už kurį jie gali pragyventi ir taip pat e, susieško, susirasti atitinkamą galbūt darbo vietą. Departamentas tvarko šiuos šias lėšas ir mes pra, padedame keturiems puotų šaront departamentams, e, teikiame 3,4 milijonus eurų iš Europos socialinio fondo, kad jie galėtų, tie žmonės galėtų sugrįžti į darbą sakykime, pavyzdys iš Šarant Maritim departamento. 10 500 žmonių pasinaudojo tokiamis akcijomis ir 60 procentų iš jų e, pasiekė teigiamų rezultatų, o e, tokie skaičiai gaunami labai, labai retai. Kaip jau sakiau, sugražinimas į darbą padeda, e, sugražinti į darbą žmonės padeda e, kokybiškos darbo vietos, taip pat mes tuos pinigus perskirstydami e, padedame vaikams, kad jie nemestų prieš laiką mokyklos, suteikiame žmonėms, duodame žmonėms į rankas visus reikiamus fondus. Europos socialinis fondas skirtas konkrečiam darbui, tarp ministeriniam, veiksmams, kurie vykdomi Puotų Šarant regione. Iš tiesų e, mes surašome visus žmonės, kurie, visus vaikus, kurie per anksti metą mokyklą ir galime per tą skiriamą pagalbą juos vėl sugražinti į ją. Puotų Šarant visose vietose yra atitinkamų E, punktų, e, kuriuose veikia Europos socialinis fondas, maždaug 80 procentų vaikų, kurie meta mokyklą per anksti, yra sugražinami atgal. Ir tokiu būdu jie, žinoma, gali ne tik pabaigti mokyklą, bet ir gauti vietą. Tai yra e, kova su, su beraštystė. Puetų šaraut irgi yra nemažai tokių žmonių, dėja labai nedaug girdėjau e, kalbant apie tai. E, nebūtinai darbuotojai pasako, pasisako, kad jie neraštingi, bet jeigu jau tai būna, tai tada yra vykdomi atitinkami veiksmai, kad jie galėtų išgauti naujų kompetencijų ir galėtų užimti atitinkamą nišą darbo virtuje, rinkoje. E, viena Mm. lab, e, ekonominiai pasikeitimai, e, socialiniai įtrauktis, e, ekonominis pereimas, ekonominis persikvalifikavimas, sakykime, ekonominis persikvalifikavimas sudaro 90 procentų lėšų gaunamų iš Europos socialinio fondo. E, visi tie skaičiai programoje e, gaunami pagelbėjant valstybei ir veikiant mūsų vietiniam regionui. Prieš keletą metų buvo sudaryta mūsų programa ir valstybė tokiu būdu gali ne tik tais e, gauti tikslius duomenis tiksliai kasmetiniai ataskaitai, bet ir pa, e, daryti atitinkamas sąsajas tarp regioninio ir valstybinio valdymo. FEDER ir e, Europos socialinis fondas e, siekia panašių tikslų ir glaučiai bendradarbiauja. Norėčiau pasakyti, kad kartu su kitais regionais, kaip Ile de France arba Ron France, e, mes finansuojame labai nemažai projektų, e, kurie yra skirti ekonomi... E, persikvalifikavimui. Taip pat dalis yra skirta sen... E, pagyvenusiems žmonėms. 58 procentai veiksmų 58 procentai e, lėšų yra skiriama persi, persikvalifikavimui, o, sakykime, nacionalinis e, tikslas, aišku, e, nacionaliniai tikslai skaičiai yra aukštesni, tačiau jų labai nelengva pasiekti. Dabar dar greičiau norėčiau prabilti ir pasakyti, kad kai kurie veiksmai, kurių imsimės pagal e, kitą, e, pagal finansų, finansų programą nuo 2014-2021 metų. Ruošiame darbuotojus, ypatingai jaunimą, e, keisti e, kvalifikaciją ir stengiamės, kaip galima daugiau vykdyti veiksmų profesinės reintegracijos rytyje. Europos socialinis fondas ir toliau turi likti valstybiniu. E, jis turi būti skirtas įmonėms ir e, bedarbiams valstybė turi labai e, žiūrėti, kaip panaudojami pinigai, žiūrėti vietoje, kad būtų tos problemos, kurios sprendžiamos vietoje, tinkamai išspręstos. Nes visos problemos kažkur tai regionuose yra būdingos tam regionui ir vietoje geriau matyti, kaip jas spręsti. Dėl tų programų aš jas tik tais paminėsiu. Uh, E, bet atsakysiu vėliau į klausimus. Šiandieną reikėtų formaliai kon, e, kontroliuoti formalias programas, ypatingai veiksmų programas skirtas Europos socialiniam fondui. Tikslas būtų uh, užtikrinti uh, mažiausiųjų uh, įmonių interesų apginimą. Uh, tad norėčiau pasakyti, kad galbūt komisija galėtų uh, galbūt pagalvoti apie atitinkamo valdymo vadovo sukūrimą, galbūt tokiu būdu bus siektumėm geresnių rezultatų. Nekritikuosiu čia e, per daug, nes labai dažnai yra sunku išmatuoti, kiek žmonių susi, e, sugrįžta į darbą, Tačiau galbūt tokio vadovo sukūrimas leistų mums geriau pamatuoti mūsų pasiek, pasiektus ar nepasiektus rezultatus. Žinau, kad Europos e, e, pagalba maisto produktais skurdžiausiams gyventojų sluoksniams dabar yra aptariama, tad kodėlgi ir e, apie Europos socialinį fondą ir apie atitinkamą vadovą nepašnekėjus tuo pačiu. Nes e, dabar aš kal, išdėstau savo nuomonę ir e, sakau, kad galbūt e, su ateities veiksmų programomis ir turint tokį vadovą irgi būtų lengviau dirbti. Ačiū Jums, ponė Etien. Turime ir trečią ekspertą. Norėčiau pasveikinti poną Adam Kulman. Jis yra atviros visuomenės instituto Vengrijoje vyresnysis pareigūnas. Prašom, ponė, jums suteikiamas žodis, bet tik 10 minučių, nes mums labai trūksta laiko. Turiu pasakyti visiems ekspertams, jeigu turite pastabų raštu, norėčiau jas gauti. Kadangi aš esu šešėlinė pranešėja, prašyčiau tas savo pastabas perduoti sekretoriatui, jeigu įmanoma jau šiandien. Tokiu būdu jūsų pastabas bus atsižvelgta. Pone Kulman, prašom. Ačiū. Pone pirmininkė, norėčiau tarti keletą žodžių apie mūsų programą. Mes naudojamės socialinio fondo lėšomis, tačiau jos papildome savo uh, lėšomis. Dirbame šiuo metu keturiose valstybėse - Čekijoje, Slovakijoje, Vengrijoje, Rumanijoje ir Bulgarijoje. Aš savo pranešimą suskirčiau tris dalis. Komisija yra pateikusi gerą pasiūlymą, kuriame yra daug gerų dalykų. Mes tikimės, kad kai kurias idėjas palaikys taryba, kitas, aišku, taryba atmes. Taigi mes norėtume, kad parlamentas čia suvaidintų savo vaidmenį ir, aišku, yra dalykų, kurių kol kas pasiūlyme nėra. Todėl galvojame, kad parlamentas galėtų imtis iniciatyvos vaidmens. Aš manau, kad visi sutiks, kad integruotas lėšų panaudojimas ir supaprastinimas yra geras dalykas. Teritoriniai orientyrai paregioninių lygių taip pat būtų geras dalykas. Aš čia norėčiau prisiminti Europos parlamento rezoliuciją patvirtintą prieš metus, kurioje buvo kalbama apie būtinybę sukurti skurdo žemėlapius. Dabar reglamento projekte tai jau yra atspindėta. Tiek norėčiau pasakyti apie pirmąją skaidrę. Galėčiau dar pridurti, kad Europos socialinio fondo efektyvumą apibrieš bendrasis reglamentas labiau negu kad Europos socialinio fondo reglamentas. Toliau. Kokiegi būtų svarbiausi komisijos parengto reglamento projekto klausimai, kurie nesusilaukė tarybos pritarimo. Kai kurie pasisakiusieji jau kalbėjo apie minimalę Europos socialinio fondo dalį ir socialinės įtraukties dalį. Detaliau apie tai nekalbėsiu, bet norėčiau pakalbėti truputį apie iš ankstinės sąlygas. Jau daug buvo kalbėta apie makroekonominės sąlygas. Aš manau, kad reikia turėti aišku vaizdą, aiškiai tuos dalykus atskirti. Makroekonominės sąlygos gali būti pavojingos ESF. O kalbant apie eksantę sąlygas, e, tai reiškia, kad valstybės narės turi pateikti sektorinės tematinės strategijas prieš skiriant lėšas tokios strategijos yra naudingos siekiant tiksl, mūsų tikslų. Tai yra svarbus teigiami dalykai reglamento projekte. Kalbant apie socialinę įtraukti, tokios strategijos um, užtikrintų, kad um, veiksmai bus realiai įgyvendinami. Reglamento projekte taip pat yra numatytos institucinės garantijos dėl antidiskriminacijos. E, ten yra kalbama apie nacionalinės lygybės institucijas, taip pat darbuotojų apmokymą, darbuotojų, kurie skirsto ES lėšas apmokymą. Taip pat yra kalbama apie lygių galimybių skatinimą taikant specialiuosius veiksmus. Tai yra labai svarbu ir prisijungsiu prie visų tų, kurie kalbėjo apie partnerių gebėjimų stiprinimą ir partneriams skirtą Elksenos kodeksą. Norėčiau paminėti keletą sričių, kurios, kurias dar būtų galima patobulinti. Pirmiausia, dėl eksante sąlygų. Reglamente yra sakoma, kad tokios strategijos turi būti rengiamos, tačiau neaišku, kokiu veiksmu imtųsi komisija, jeigu tokios strategijos nebūtų vykdomos. Būtų geriausia numatyti komisijos vaidmenį šitoje srityje. E, toliau Romų integracija ir socialinė integracija sudaro dalį socialinės integracijos eksantės sąlygų. E, parlamentas ir kitos institucijos yra parengusios Romų integracijos strategiją ir integraciją reikėtų vykdyti skatinant švietimą, užimtumą, sveikatos paslaugų teikimą ir taip toliau. Taigi labai svarbu įtraukti tokius aspektus ir numatyti vienodas galimybės, kalbant apie iš anksnės sąlygas E, švietimo, užimtumo ir kitose srityse. Dar kartą prisiminsiu parlamento rezoliuciją patvirtintą praėjusiu metu kovo mėnesį. Ten kalbama apie būtinybę panaikinti segregaciją ir užtikrinti lygias galimybės Romų žmonėms gauti viešasias paslaugas. E, galiausiai manau, kad institucinės garantijos lygioms galimybės ir antidiskriminacijai galėtų būti sustiprintos. Nes projektai turi kažkam realiai priklausyti, jie turi būti parengti kaip galima detaliau. Tai tiek aš norėjau pasakyti, konkrečius savo pasiūlymus raštu aš jau persinčiau. Ačiū. Ačiū. Labai ačiū. Dabar um, galiu suteikti žodį kolegams. Pirma, pana Gions. Ačiū, buvo labai malonu išgirsti šias šios komentarus, nes tai labai panašu į mūsų idėjas komitete ir parlamente. Aš pritariu ponui Bertelsiu, kad vienas svarbiausių uždavinių yra pasipriešinti kai kuriems tarybos bandymams. Tai taip pat buvo minėta ir pono Kulmano. Ir reikia išlaikyti bendrą socialinės traukties dalį reikia šią sritį apsaugoti. Manau, kad visi sutarė dėl makroekonominių sąlygų, kuomet atimamas gydimas e, tiems ligonėms, kurie yra sunkiausioje būklėje. Tai yra svarbiausia priemonė skurdo mažinimui e, ir Mes, aš esu pranešėję Libę e, pilietybės programoje, kurie apima ir e, diskrimina, kovą su diskriminacija, todėl aš e, norėčiau išgirsti visus komentarus, kaip suderinti šio, šio, šios du instrumentus. Taip pat buvo kalbama, kad kai kurie pakeitimai galėtų pakengti tiems tikslams, kurie remiami šiame komitete, tol turėtume būti labai atidus, e, žvelgdami, kas vyksta su šiuo reglamentu. Dėl partnerystės principo aš pritariu tiems, kurie įminėjo, nepakankama kalbėti apie tai koncept, konceptualių lygių. Reikia e, ir gyventi veiklos lygmenių kažką ir gairė ar elgesio kodeksas praverstų. Antidiskriminacijos rytyje kažkoks institucinis e, kodeksas būtų e, naudingas. Aišku, kad svarbiausia yra reglamentų įgyvendinimas. Dažnai matome, kad sunku nugalėti politinės valios trūkumą vietoje ir kuo konkrečiau kalbame, kalbame matome, kad reikalingos garantijos tokių koncepcijų įgyvendinimui. Girdėjau labai naudingų pastabų, kurias galėtume įtraukti ir į savo dokumentus. Labai ačiū. Elizabet Milėjo, mes esame atviri ir džiaugtume mes visais jūsų komentarais raštu. Labai ačiū. Ačiū, Kinga. Ačiū, Kinga. Dabar žodis pranešėjai, ponė Šatie. Tikriausiai turės daugiausia klausimų. Prašom. Merci, Madame la Présidente. Ačiū, pirmininkė. Visiems trims pasisakiusiesiems norėčiau padėkoti, nes labai buvo įdomu ir labai papildė vienas kitą visi pasisakymai. Dabar norėčiau pereiti prie Kinga Kons klausimų, bet gal mm, ir toliau tęsiu tokią pačią tvarką. Pirmiausia, uh, siekiant didesnio konstruktyvumo, norėčiau pasakyti štai, kad mes visi kartu apie poveikio analizę, apie e, norą dirbti vietoje kalbame, tačiau norėčiau paklausti jūsų visų, e, kokiu keliu eiti, e, ieškant tų socialinių indikatorių, kokiais socialiniais indikatoriais galima pasiremti tokią politiką ir jos efektyvumą pamatuojant. Bet ne tik pamatuojant, bet ir skatinant veikėjus aktyviau veikti vietoje, e, kad Europos socialinis fondas e, būtų iš tiesų veiksmingas. Tai pirmas klausimas. Antras klausimas. Labai vertinu tą faktą, kad jūs visi kalbate apie kažkokius tai pereinamosius regionus parlamente, apie tai kalbėjome, e, diskutavome ir matome, kad kai įsijungiame į aktyvę politiką, tai tada prireikia tokių pereinamųjų regionų. Ir jūs parodėte, kad iš tiesų yra labai daug E, klausimų, kuriuos padeda spręsti Europos socialinis fondas. O šis fondas tai nėra toks fondas, kuris remia kažką tai, e, kas vadintina pert, teritoriniu pertvarkymu. Tai nelabai e, finansinių požiūrių svarūs klausimai, bet norėčiau aš pasvarstyti kartu su jumis, kaip efektyviai spręsti tą daugybę klausimų, su kuriais jūs susidurėte vietoje. Trečias dalykas, man nelabai sudomino tai, ką pasakėte, jūs parodėte, e, kad socialiniai fondai gali paremti inovacijas, kad jie kartais netgi paskatina nacionalinę politiką. Pa, Kaip, kaip tą galima dar labiau išplėsti, nes socialinis fondas tai yra naujų idėjų laboratorija, ji gali paveikti kažkaip tai valstybės e, politiką, kaip visą tai galima dar labiau išryškinti ir kaip dar labiau galima būtų pasinaudoti tokią galimybę. Ketvirtas dalykas, nemažai iš jūsų minėjo, kad Bijau suklysti, sakydama pavardę, sako e, pranešėja. E, daugelis iš jūsų, atrodo, ponas Bartels sakė, kad reikia ne tik sukurti darbo vietas, bet ir jas išsaugoti e, įmantis iš ankstinių priemonių, atitinkamai ruošiant žmonės, apmokant juos, Tai galbūt galėtumėte nurodyti, kokiu keliu galime eiti, e, kaip e, kad, kad tas socialinis fondas ir šioje plotmėje būtų panaudotas dar efektyviau. Tokie klausimai, pirmininkė. Äh, Labai ačiū. Aš taip pat norėčiau trumpai užduoti keletą klausimų, nes esu šešėlinė pranešėja šią temą ir gana detaliai jau analizavau šį reglamentą. Pirmiausia, klausimas ponui Bertelsui. Yra šeštas straipsnis, kuris turėtų remti partnerystės principą. Tačiau paramos partnerystiai sluoksnių yra daug Aš labai kritiškai tai žiūriu ir norėčiau išgirsti jūsų nuomonę. Mano nuomonė yra ta, kad visos partnerystės, nepriklausomai kurioje valstybė narėje, turėtų susilaukti paramos. Ir aš manau, kad partnerystės principas nėra tokios geros būklės ne vienoje valstybėje narėje, kad reikėtų sakyti, jog ten nereikia paramos. Ir aišku, reikia viską įgyvendinti vienodomis sąlygomis. Nemanau, kad galima daryti skirtumus tarp įvairių ligmenų, pavyzdžiui, skaitant savanorišką darbą. Antras klausimas yra ponui Etienui. Jūs apie ESF kalbėjote iš vietinio požiūrio ir todėl norėčiau sužinoti, ką manote apie vietinės darbinimo iniciatyvas kuri turi atskirą poziciją ESF reglamente. Mes žalieji manome, kad būtų galima numatyti 5 procentų sąlygą tam tikslui. Miestų bendradarbiavimo, kaimų, viet, kaimo vietovių bendradarbiavimo srityje pagal lyderio programą tai buvo daroma. Galbūt ir čia būtų naudinga tai padarytų. padaryti. Daugiau atrodo norinčių kalbėti nėra, todėl pirmiausia steiksiu žodį kiekvienam ekspertui po penketą minučių, nes po to norime dar suteikti žodį komisijai. Taigi atvirkšnė tvarka, kaip visada, pirmiausia ponui Kulmanui, po to ponui Etienui, o po to ponui Bartelsui. Pone Kulmanai. Ačiū. Pirmiausia, dėl pažangos matavimo. Mūsų srityje visada yra klausimas, ar yra etinių rodiklių Romams ar ne. Aš manau, kad yra daug galimybių išmatuoti Romų pažangos, rom, Romų situacijos pažangą, nenaudojant etinių rodiklių. Pavyzdžiui, skurdo žemėlapius rengiant užimtumo situaciją tam tikroje tam tikroje zonoje. Kita vertus, naudinga e, rinkti ir etinius rodiklius e, tam tikrų mastų dėl supaprastinimo. Aš sakyčiau, kad reglamente kaip galima aiškiau reikėtų tai išdėstyti. Jau dabartinėme reglamente yra kelios galimybės supaprastinimui bet e, vis tiek lieka erdvės interpretacijai ir nacionalinės institucijos nėra tikros, ar jos gali tuo pasinaudoti. Kitos bando vandoti, rizik, vengti rizikos ir nepasinaudoja esamomis galimybėmis, galimybėmis, nors jos žino, kad tai būtų naudinga didesniai paramos gavėjų grupiai. Taigi galima geriau viską suformuoluoti reglamente, pavyzdžiui, panaudojant supaprastintas e, samatų galimybės reikėtų parengti geresnę formuluotę, sakant, kad e, vienkartinės išmokos nebūtų audituojamos. Ir pagaliau dėl ESF novatoriškumo. Manau, kad Šiuo metu jis nėra visiškai novatoriškas, bent jau mūsų srityje. Pavyzdžiui, galimybė panaudoti e, globalius, globalios subsidijas yra reglamente. Tačiau ne vienoje iš šalių, penkių šalių, kurios panaudoja SF, to nenaudoja, kai kurios naudoja globalinius, e, globalinės subsidijas, kurias finansuoja Norvegija, pavyzdžiui. Taigi, Jeigu yra kažkokių naujovių, tai jos nėra finansuojamos iš ASF tose šalise. Kai dar, dėl darbo vietų išlaikymo, aišku, tai yra labai svarbu, tačiau turiu priminti, jūs dabar jaunimo nedarbui pasiekus 40 procentų kai kuriuose šalise, tai tapo ES prioritetu. Romų tarpe nedarbas yra bent 60 procentų. Tai yra bent 50 procentų aukštesnis negu jaunimo nedarbas kai kuriuose valstybės narėse. Taigi aš manau, kad tai taip pat e, turėtų būti turime galvoje. Ir čia, kalbant apie tai, nepakanka vien tik tai išlaikyti darbo vietas. Je prends le, la discussion au cours. Dabar pratesiu diskusijas. Žinau, kad ponui Reikėtien dabar turiu suteikti žodį penkioms minutėms. Ačiū pirmininkė, klausimų buvo daug. E, palikau komisijos sekretoriete e, daug atsakymų viename dokumente. Jis galėtų visiems išplatinti, ten ko gero daug viskas informatyviau. Dėl tų naujų klausimų, dėl tų vietinių iniciatyvų e, Kaip jau sakiau, Prancūzijoje, Puatų Šarant regione 80 procentų e, Europos socialinio fondo yra panaudojama, tik 20 procentų mm, e, valstybės lygmenių panaudojama. Taigi viskas su e, vietiniais organais sprendžiama, su savivaldybėmis ir kiekviena tarpinė organizacija darbo birža, ar tai e, e, mokymo centrai, e, visi dalyvauja Europos socialinio fondo panaudojime. E, socialiniai partneriai labai atidžiai yra stebimi prefekto, prefekto ir jie labai e, skatinami tą e, veiklą vykdyti. Taigi veikla yra teritorializuota, bet e, bendram valstybės interesui ji labai irgi tarnauja, e, nes tos iniciatyvos, kurios veikia, nori, tas iniciatyvos, kurios veikia, dar, norime dar labiau e, paskatinti. Socialiniai indikatoriai, kokiais keliais eiti, e, tikrai labai sunku viską pamatuoti, tačiau bet kokiu atveju šiandieną tikrai negalime pasigirti e, tuo, kad visą gyvenimą vykstantis mokymas vyksta reikiamų lygių. Taigi e, visi žmonės, ypatingai jaunimas, e, ar tai dar tik pradedantis žmon, mokyti žmonės, ar kiti žmonės, kurie turi persikvalifikuoti, turi žinoti visas tas galimybės, kad, e, kad galėtų jomis pasinaudoti, kad, mokykla, kad mokyklos nemestų prieš laiką. Viskas labai e, naudinga ir matome tai ne vien iš sausų skaičių, bet ir iš žmonių e, pasisakymų, kurie pasinaudojo Europos socialinių fondų. E, tikrai sunku įsivaizduoti, e, kad tiek daug yra neraštingų žmonių ir visoje Prancūzijoje, ir Puatų Šarant regione. Jau minėjau pirmininkę, kad, na, e, kad nacionalinė politika e, skatina partnerystę tarp mokyklos ir darbo rinkos Mm, vokiečiai tą daro geriau negu mes, bet iš tiesų mm, mokymo, mm, apmokymo, specialybės mokymo kontraktai gali būti taip pat atiduoti į vietinės valdžios rankas, kad atitinkamai vietinė valdžia paskirstytų e, tai lab, žmonėms, kuriems labiausiai to reikia, remiantis atitinkamais kriterijais bei indikatoriais. Dėl supaprastinimo. Savai mes suprantama, kad supaprastinimo mums reikia visur ir visada. Nebūtinai reikia daryti uh, bet ką su e, valstybiniais, su, su viešaisiais pinigais. Visą tai puikiai visi supranta. Tačiau, kai, e, tačiau jūs minėjote ir aš minėjau, kad mūsų remiami projektai dažnai būna gana dideli projektai, tačiau nebūtinai brangiai kainuojantis. Regiono prefektas lydi paprastai ir prižiūri tokius projektus, e, O kalbant apie supaprastinimą, tai e, reikėtų ko gero pamastyti apie, valdym, e, apie e, Europos socialinio fondo valdymo vadovėlį, kurį turėtų parengti komisija. Ir tai būtų ko gero labai racionalus kelias ir būtent tokiu keliu reikėtų eiti. Dar vienas dalykas dėl socialinio Europos fondo um, pat, um, finansavimo patrauklumo. Kodėl tų procentų dar labiau nepadidinti. Na, nežinau, ar tas procentų varijavimas galėtų dar labiau pagausinti projektus ir gauti dar geresnių rezultatų vietoje. Štai Tiek keliais žodžiais galėjau atsakyti į visus užduotus klausimus. Prieš suteikdama žodį paskutiniam pasisakančiam svečiui, norėčiau dar papiknaudžiauti savo pirmininkės padėtimi ir pakalbėti apie auditorumus. Nes auditorumai nurodė, kad yra tam tikrų sunkumų, kadangi labai pagausėjo partnerių. Gal jūs galėtumėte šį klausimą kažkaip tai išsameu pakomentuoti. Dar kartą pasisakysiu, sako ponas Etien. Iš tiesų, puotų šarot turime 14 tarpininkaujančių organizacijų. E, anksčiau turėjome 17. Taigi, pamatote, kad mes įdėjome pastangų uh, E, racionalizuodami tarpininkų skaičių. Manau, kad reikėtų tą daryti dar aktyviau, kad galėtumėm efektyviau pasinaudoti e, Europos socialinio fondo lėšomis. Prioritetų nėra daug. E, ekonominis pereimas, socialinė įtrauktis ir kitos rytis lieka tarp prioritetų ir nereikia, kad tos rytis pasimestų tarp įvairių tarpininkų. Mes nenorime iš vienų ar kitų atimti e, tam tikrą lėšų dalį, kurias gali skirti Europos socialinis fondas, tačiau galime atsižvelgti ir į pasiektus rezultatus. E, ir pamatyti, kad vieni rezultatų pasiekė geresnių, kiti mažiau gerų. Tiesiog reikėtų labai aiškiai nustatyti, kas sekasi daryti finansuojant Europos socialinio fondo pinigais, kas nelabai ir tada paskirstyti atitinkamai dar kitaip tuos prioritetus. Žinoma, kad e, ilgalaikis nedarbas irgi yra tokia sritis, kurį kūruoja atitinkama organizacija. Ačiū, sako pirmininkė. Dėl auditorumų išsakytos kritikos. Ji gali būti naudinga apskritai paėmus mūsų e, e teisės aktų leidimo srityje. Ir dabar paskutinis pasisakantis, ponas Ulman. Ja, okay, vielen Dank. Ich äh, möchte gern. Ačiū. Norėčiau aptarti tris sritis - partnerystės principą, socialinius kriterijus ir ESF kaip laboratorijos mintį. Dėl partnerystės būtų naudinga užtikrinti lygų traktavimą visose, vienodą traktavimą visose regionuose. Taigi atsakymas būtų labai paprastas. Tačiau kalbant apie partnerystę, reikia matyti aiškiai. Jeigu mes to siekiame, tai dar nereiškia, kad turime sugriauti egzistuojančias struktūras. ESF yra administracinio pobūdžio organizacijų, kurios siekia nuoseklumo ir nepagaidauja naujų organizacijų. Taigi, kalbant apie partnerystę, mums reikia labai atidžiai pažiūrėti, kur esama potencialių partnerių, kurios, kurie galėtų labai konkrečios naudos atnešti konkrečiose regionuose. Mm, dabar dėl kriterijų. Vokietijoje mes analizavome, ką siūlė federalinė vyriausybė Ir galbūt mes žiūrėjome, ar galime pateikti pagristų gerų duomenų, tarkime, kokia proporcija darbo neturinčių žmonių, kokį laikotarpį to darbo neturėjo. Mm, tačiau vyriausybė rėmėsi lengvai prieinamais duomenimis. Esama ilgą laiką darbo neturinčių asmenų ir jeigu mes norime pakeisti jų situaciją, turime kažką daryti, nepakanka jų tik stebėti. Jiems reikia individualių konsultacijų, ne tik su darbo rinka susijusiais klausimais, bet ir konsultacijų, kaip jiems išgyventi kiekvieną dieną. Taip pat Yra žmonių Vokietijoje nemažai, kurie dirba, turi darbą, tačiau negali išgyventi. E, akivaizdu, kad reikia kur kas daugiau nuveikti ir dėl tų žmonių. Taip pat ir minimalaus atlyginimo klausimas nuolat iškyla. Šiuo metu mes neturime politinės valios tam klausimui išspręsti, kalbant apie užimtumą, taip pat yra socialinių kriterijų, galime žiūrėti į pasitenkinimą darbų prieš taikant priemonę ir po priemonės taikymo, taip pat į galimybės taikyti platesnės priemonės institucijose. Visiškai neseniai pasirodė ataskaita, kurioje sakoma, kad Vokietija atsilieka. Mes esame labai mažai nuveikę šioje srityje. O kalbant apie įdarbinamumą, mes naudojame tokius standartinius sprendimus. O dėl ESF kaip laboratorijos bandomųjų projektų, būdamas vokietis, žinau, kad turiu dirbti, kol sulauksiu 67 metų. Taigi, jeigu mes nejudėsime į priekį, neužtikrinsime atitinkamų struktūrų, komandų, kuriuose gali dirbti tiek jaunimas, tiek pagyvenę žmonės. Tai ta nustatyta pensinio amžiaus riba, tarkime 67 metai, na, netliks savo misijos. Žmonės tiesiog anksčiau išeis į pensiją. Taigi mes turime kažką daryti. Ir visos šalis susiduria su šiomis problemomis, ne tik Vokietija. Manau, čia reikėtų pagalvoti daugiau apie priemonės, kaip išlaikyti žmonės darbo rinkoje žmonėms senėjant bet aišku negalime iškraipyti darbo rinkos taikydami tokias priemonės. O kaip vokietis galiu pasakyti, kad mes beveik nieko nedarėme šioje srityje, tiesiog sakėme, kad reikėtų kažką daryti, bet dabar galiu pasakyti, kad tiesiog privalome imtis veiksmų. Ačiū. Dėkoju už išvadą. Dabar suprantu, kad komisijai turėčiau suteikti žodį, taigi paklūstu nusistovėjusiai tvarkai ir suteikiu žodį jai. Uh, Ačiū, aš Adriana Toševa, esu užimtumo generalinio direktorato direktorė ir dirbu su teisėkuros pasiūlymu ir dirbu taryboje, dėrybose. Ačiū už kvietimą šiandien ir išklausius kai kurių paramos gavėjų ir žmonių, kurie dirba vietoje, įgyvendami socialinį fondą nuomonės, pasižymėjau aiškius signalus, kuriuos trys kolegos išdėstė, kad Europos socialinis fondas išliktų su bent kokie, kažkokiais minimaliais dydžiais, nes dabartinėje situacijoje ekonominė ir socialinė prasme turime daug padaryti Europos žmonėms. Visi sako, kad bendrasis reglamentas ir ESF reglamentas rodo, kad komisija yra pasirengusi siekti nediskriminavimo, lyčių lygybės principų taikymo visose finansavimo bandymuose per kitą programavimo laikotarpį ir imtis visų veiksmų, kiek tai susijęs su Europos socialiniu fondu pasižymėjome norą, kad partnerystės susilauktų paramos visą Europos Sąjungą, tačiau turime e, atsižvelgti į turimus išteklius ir manoma, kad minimalus 25 procentų 25 Europos socialinio fondo dalis turi, yra minimali, tai ji turėtų būti daugia, didesnė. Mes e, remsime partnerystės, kai tik bus galimybės. Ir mes esame pasirengę į bendrą nuostatų reglamentą įtraukti Elgesio kodeksą, kad e, socialinis fondas įtrauktų visus, kas e, yra suinteresuotas ir kas gali gauti paramos. Dėl išmokų buvo paminėtas poreikis reguliariau mokėti lėšas e, paramos gavėjams. Galiu patikinti, kad bendrajame reglamente mes pasiūlome, kad išmokos būtų vykdomos iš komisijos valstybei nariai tik po to, kai iš valdymo institucijos išmoka išmokėta paramos gavėjui. Mes norime, kad mokėjimo prašymai būtų uh, išmokėtos, apmokėti, kad mes galėtume kompensuoti valstybės narėms. Mums reikia aiškių rodiklių, kad matytume uh, aišku vaizdą, kokį poveikį socialinis fondas daro jaunų žmonių, pagyvenusių žmonių, e, skurdžiai gyvenančių žmonių būkliai. Ir žinoma, kad pagal dabartinį programavimo laikotarpį mes neturėjome pakankamai gerų rodiklių. Malonu girdėti, kad ESF laikomas socialinė laboratorija bandom, bandymų poligonų kur galima kurti ateities politiką, kurią galėtų pasinaudoti politikai valstybės narėse. Ir manome, kad kai kurios socialinės naujovės, kai kurie bandymai ir pastangos, kurios remia Europos socialinės fondas, iš tikrųjų pakeičia socialinę politiką valstybė, valstybės narėse. Dar vienas elementas dėl mūsų atsidavimo nediskriminacijai ir lygioms galimybėms reikalavimas bendrame reglamente, kad nacionalinės teisų lygybės e, institucijos įvertintų programas, kaip jie atitinka bendruosius sutarčių principus ir turi būti remiamas e, finansavimo iš ES biudžeto. Buvo įspūdinga girdėti, kad Prancūzijos audito rūmai pareiškė pastabą dėl tarpininkų skaičiaus ir kitam laikotarpiai numatome panašių, numatome, kad būtų elgiamas geriau ir kai užtikrinti, kad kai yra tarpininkų, kad tarpininkai nebūtų paramos gavėjai. Mes stengsime užtikrinti ir apibriežti, kas yra tarpininkai ir kas yra paramos gavėjai, nes šiuo metu yra sumaištis, kas yra kas, o tai trukdo tarpininkams įgyvendinti dabartinės programas. Ačiū ir dabar lauksime jūsų komiteto nuomonės. Ačiū. Merci beaucoup. Nous arrivons à la fin de notre. Labai ačiū. E, tai jau darbų pabaiga, bet gal dar labai trumpai suteiksiu žodį pranešėjai, nes šiaip vertėjai turi mūsų palik, mus palikti. Ačiū pirmininkė. Visų kolegų vardu, šešėlinių pranešėjų vardu visų, kurie susidomėja Europos socialinių fondų ir jo veikimu. Norėčiau padėkoti visiems trims prelegentams už tokius įdomius pasisakymus. Šiandieną po pietų buvo paskutinis klausimas susijęs su Europos socialiniu fondu. Ta tema mes jau nagrinėjome mes kalbėjome apie tai, kad būtinas socialinis dialogas tam, kad socialinis Europos fondas būtų vystomas kad būtų vystomi projektai. Socialinė partnerystė tarnauja tam, kad politiniai tikslai būtų skleidžiami ir per projektus reikia įjungti į darbą visus. Tai vis, visa tai buvo paminėta ir buvo paminėta dar ir tai, kad būtina orientuotis į visą gyvenimą trunkantį mokymą, į socialinius partnerius ir partnerystę. Kitas dalykas, kuris buvo, e, ėjo tiesiog raudonų siūlų, Europos e, ir nacionalinių e, politikų priderinimas bei veiksmas vietiniu mastu. Jeigu bus kažkur tai nutrūkusi grandinė, tai nieko gero iš to neišeis. Dėl supaprastinimo, e, dėl diferencijavimo prieimiau domen, dėl e, tarpinių organizacijų efektyvumo ir kitų dalykų. Viską prieimiau domen ir kitoje veiksmų programoje turbūt turėsime uh, E, matysime dar didesnę pažangą. Galbūt reikėtų e, išryškinti, ką gali leisti socialinis fondas kaip socialinę inovaciją. Tačiau visi pasisakiusieji minėjo, kad viena iš didelių efektyvumo problemų, su kuria susiduria e, socialinis fondas, tai tai, kad reikia labiausiai nuskurdusius gyventojų e, sluoksnius prižiūrėti ir sekti, kaip viskas vystosi, nes e, šiaip paprastai tariant, būtent tai geriausiai ir mokame daryti. Kaip matote, tobulumui ribų nėra, reikia skatinti visus partnerius ir visą politiką. Labai ačiū Jums, ponė pirmininkė, už surinktą klausimą. Kągi, ačiū svečiam už pasisakymus. Labai atsiprašau, kad gal kai ko ir neišklausėme, gal kitą kartą tą padarysime. Šiaip ar taip dabar neišėjo ir labai dėl to atsiprašau. Toliau e, ponios Mora pranešimą svarstysime 22-23 ar tai 23-24 balandžio. Šiandieną savo darbą baigėme ir norėčiau pasakyti, kad rytoj tęsime darbus 9 val. Visiems gero vakaro.